Good morning, colleagues. Uh, we'll... oh. Good morning, colleagues. Labas rytas, kolegos. Pradėkime posėdį, kadangi turime labai daug darbo ir dar balsavimas numatytas. Man atrodo, matau susirinkusius visus kolegas, kurių mums reikia šio ryto darbui. Tai labai dėkoju Jums už tai, kad atvykote ir visų pirma tvirtinkime darbo atvarkę. Aš siūlau darbo atvarkę štai kaip pakeisti. Visų pirma, gruodžio 17 dienos posėdžio protokolas bus pateiktas kitam posėdžiui patvirtinti. Toliau punktai nuo 5 iki 9, tai yra trumpalaikio buvimo um, viza, bus perkelti 16.20, uh, toliau 15 punktas uh, bus, ir, bus aptariamas šiandien. Taip, taip, šiandien. 15 punktas dėl Kinijos turėjo būti atidėtas. Toliau nuomonių svarstymas dėl 2016 biudžeto vykdymo tvirtinimo. 20 ir 21 punktas dėl viduržėmio jūros situacijos ir holistinio požiūrio migracija irgi turi būti nukeltas kitam uh, kartui, tai jeigu nėra jokių komentarų dėl taip pakeistos darbosvarkės, laikykime ją patvirtintą. Ačiū. Dabar dėl kalbų režimo noriu pasakyti, kad vertimo e, kruatų, airių, latvių kalbomis nėra. Ir maltiečių kalba yra pasyvi kalba. Toliau darbo tvarkės tvirtimas gruodžio 7 dienos posėdžio, um, gruodžio 7 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas, e, pastabus bus patvirtintas. Toliau kitas klausimas yra e, Kroatijos prisijungimas prie Europos bendrijų finansinių interesų konvencijos apsaugos. Aš noriu paprašyti mūsų pranešėją Tomas Žedovskį pristatyti šį klausimą, tai yra Kroatijos prisijungimą prie um, Europos bendrių finansų apsaugos konvencijos ir um, jos protokolų. Ačiū e, pirmininkė. Um, Ponios ir ponai, visų pirma noriu pasveikinti su naujais metais. Dėja, pirmadienį negalėjau dalyvauti komiteto posėdėje. Mm, šis klausimas bus pakankamai techninio pobūdžio. E, Kontraversiškų klausimų kaip ir nėra. Nuo 2003 metų yra susitarimas dėl finansinių mm, ES interesų apsaugos ir tas susitarimas kartu su protokolais yra skirtas apsaugoti ES finansinius interesus. O, o šis klausimas kaip niekad aktuolus dabar. E, per stojimo ES dėrybas Kroatija pažadėjo prisijungti prie šio susitarimo ir atitinkamų protokolų. Kaip ir ankstesniais atvejais, susitarimo tekstas turėjo būti pakoreguotas Aišku, tai reikalinga dėl atitinkamo lingvistinio varianto. Aš, man atrodo, kad Kroatija puikiausiai gali prisijungti prie šios konvencijos, nematau jokių problemų ir aš labai rekomenduočiau komiteto nariams pritarti tam. Tai yra paremti tarybos sprendimą. Ačiū. And, um... Ačiū, Tomaš. E, Silvija Ivona, ar norėtumėt pasakyti? Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Pritariu pranešėjai. Manau, kad e, labai svarbu, kad Kroatija prisijungtų prie šitos konvencijos, kad e, viskas būtų išspręsta ir kad parlamentas galėtų eiti toliau. Thank you very much. Ar yra daugiau šešėlinių pratešėjų, kas norėtų pasakyti? Ne? Tai ačiū Tomaš už šio pranešimo pristatymą. Terminas pateikti pakeitimus yra sausio 19 diena vidudienis. Galima teikti tik tai formalius pakeitimus. Ačiū. Kolegos, dabar pereiname prie penkto punkto, tai yra dvidešimto punkto iš tikrųjų. Uh, E, tai yra es saugaus, sar, e, saugių valstybių bendro sąrašo e, sudarimo, kur, kai eina kalba apie tarptautinės apsaugos teikimą ir atėmimą, panaikinimą. Kaip atsimenate, gruodžio pirmą dieną mūsų darbo atverkė buvo labai intensyvi, buvo labai daug klausimų, neturėjome galimybę šio klausimą svarstyti. Taigi, negalėjome aptarti to klausimo su komisija ir išsianalizuoti situacijos taryboje. Tai mes pakvietėme komisiją ir tarybą atvykti šį rytį dar kartą. Dėkojame jiems už tai, kad jie galėjo tai padaryti. Su pranešė yra Silvigijom. Kaip žinote, kol kas nėra vieno bendro ES sąrašo, kuriame būtų saugios kilmės valstybės surašytos. Taigi komisija siekia sudėti tokį sąrašą pagal atitinkamą direktyvą ir aš dabar iš karto sakysiu pranešėjai Silvyžo žodį. Kaip jūs sakėte, ponė pirmininkė, mes gruodį nedaug laiko turėjom tam, kad išklausytume trumpą pristatymą e, Europos komisijos ir tarybos nuomonę šią temą. Siūlyčiau štai ką. Reikėtų dabar pasiskirti laiko tam, kad galėtume paskui sulaukti šešėlinių pranešėjų nuomonės. Vakar vyko šis posėdis ir buvo E, ten išdėstyti tam tikri prioritetai ir jūs be abejo prisiminsite, kad pirmoji diskusija, kuri vyko gruodį, parodė, kad dar tebėra tam tikrų klaustukų ar išlygų susijusių su svarbiom sritim ir e, manau, kad reikėtų išklausyti tarybos ir komisijos poziciją, o paskui galėtume e, pateikti savo vakarykščio šešėlių pranešimų posėdžių reakcijas. Dėkui. Um... Išmintingas sprendimas. E, norit pasakyti kažką dėl darbo tvarkos? Prašom. Aš tik tai norėjau paprašyti galimybės pasisakyti, jūs ne taip mane supratote, ponė pirmininkė. Tai galite pasisakyti, dėkuoju. Pane pirmininkė, aš e, ką tik tai e, gavau dokumentą iš ponios e, Dati. Jinai negali pati dalyvauti laiku šiame posėdėje ir jinai susisieks su pone Gijom vėliau. Šis pranešimas labai svarbus APP frakcijai, tačiau susisieks ir tarpusavyje tars šį klausimą, kadangi jinai šešėlinė pranešėja EPP. Tai puiku, suprantame tą aspektą ir grįžtam prie Silvijai pasiūlymo. Tai tada suteiksiu žodį Steven Ryan, e, kuris yra komisijos atitinkamo padalinio vadovas, kad jis galėtų pristatyti pagrindinės linijas. Prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau trumpai paaiškinti, mm, kokį pasiūlymą prieėmė komisija praeitų metų rugsėjį, kad būtų patvirtintas bendras ES sąrašas, kuriame būtų saugios kilmės valstybės. Mes norime paspartinti paraiškų nagrinėjimą tuo atveju, kurios greičiausiai yra nepagristos, kad valstybės narės nebūtų priverstos švaistyti tikrai nedidelių išteklių, kuomet jie labiau reikalingi ten, kur tikrosios reikmės yra, o prieglopšio prašytojų srautai yra nepaprastai dideli dabar, tad e, labai svarbu būtų turėti tokį įrankį tokiamis aplinkybėmis. Ir e, Trečiųjų valstybių įvardyjimas kaip e, saugių kilmės valstybių įvardyjimas padėtų paspartinti um, paraiškos e, nagrinėjimą ir būtų galima lengviau tas paraiškas analizuoti prie išorės sienų. Valstybės narės tuomet galėtų e, paraiškas analizuoti pagal kilmės šalies E, saugumo prezumcija. Aišku, tą prezumciją būtų galima užginčyti, aišku, jeigu yra kažkokių tai įrodymų, kuriuos asmuo gali pateikti, kodėl to atveju ta valstybė jam nėra saugi, aišku, galima tuomet e, keisti tą nagrinėjimą. Taigi, tas įrankis e, neužkirstų kelio tinkamai ir išsamei išanalizuoti kiekvieną prieglopščio prašymą atskirai, individualių pagrindų. Dabar yra 12 valstybių narių, kurios turi savo nacionalinius sąrašus, kuriuose yra surašysios saugės kilmės šalis. Taigi, mm, prašymų teikėjai, kurie būtų iš tų valstybių, patektų į tą kategoriją, tačiau tarp valstybių narių yra labai didelių skirtumų dėl to, kokios šalis, trečios šalis yra surašytos į tuos sąrašus. Tai kad gali būti taip, kad asmuo asmenys atvykstantis iš tos pačios kilmės šalies į skirtingas valstybės narės gali būti traktuojami skirtingai. Taigi tai yra pakankamai dideli skirtumai ES ir tai gali lemti nevienodą prašymų teikėjų traktavimą. Todėl mes ir norėtumėm bendro ES sąrašo. Čia mes laikomės hybridiško požiūrio pirmojų etapų teikdami šį pasiūlymą. Mes turėtumėm ES bendrą E, saugių šalių sąrašą, bet tuo pat metu jis e, greta jo dar egzistuotų ir valstybių narių sudaryti sąrašai, nes ne visos valstybės galbūt patektų į ES bendrąjį sąrašą. Tai būtų prieinamasis laikotarpis. Mes jau aiškinamajame memorandume pridėtame prie šio pasiūlymo paaiškiname, kad po trejų metų komisija peržiūrėtų galimybę dar labiau derinti saugių kilmės šalių sąrašą, mes e, palaipsniui siektumėm vieno bendro ES e, saugių šalių sąrašo. Ką komisija siūlo, tai kad į šį sąrašą būtų įtrauktos septynios šalis šešios yra vakarų Balkanuose ir dar viena yra Turkija. Penkios iš tų valstybių jau dabar yra įvardytos kaip šalis kandidatės stoti į ES. Albanija, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Jotkalnyje, Serbija, Turkija. Taigi dėl tų valstybių būtina Toms valstybėms būtina įvykdyti Kopenhagos kriterijus dėl, dem, dėl demokratijos įstatymo viršenybės, žmogaus teisų, um, taip pat mažumų apsaugos ir jų teisų gerbimo. Tos valstybės taip pat yra ir Europos tarybos narės, privalo laikyti žmogaus teisų konvencijas ir yra atitinkamos, aišku, teisų gynimo priemonės, kuriomis individai gali pasinaudoti, jeigu yra pažeidžiamos jų žmogaus teisės visose, visose vakarų Balkanų valstybėse. Prieglopščio prašymų e, pripažinimas yra mažesnis nei 10 procentų. ES Turkijai čia skaičius irgi būtų pakankamai nedidelis, e, prieglapščio prašytojų būtų šiek tiek daugiau nei 20 procentų. Tos valstybės 2014 metais um, sudarė 17 procentų visų prieglopšio prašymų, taigi tai neturėtų labai didelio poveikio ES prieglopšio sistemai. Komisija galvoja, kad tos šalis e, atitinka visas sąlygas, kurios yra nustatytos prieglopšio direktyvoje, kad būtų laikomos uh, Bendrai vertinant saugiomis, komisija galvoja, kad mm, tikrai pagal prieglopščio procedūrų direktyvą e, visos sąlygos yra tenkinamos ir galima tikrai galvoti apie tinkamą teisinę bazę, e, institucinę reikalingą bazę tose valstybėse, taip pat ir tai, kiek tos valstybės privalo laikytis tarptautinių įsipareigojimų ir gerbti žmogaus teises. Mm, taip pat mes žiūrime, koks yra e, pripažinimo lygis ES valstybėse narėse ir mes analizuojame taip pat, kiek, kokiu mastu um, prašymų teikėjams pavyko e, apginti savo bylas žmogaus teisų teisme, um, kuomet bylos buvo paduotos dėl jų žmogaus teisų pažeidimo. Tačiau mes pabrėžiame ir tai yra akcentuojama tiek pasiūlymo konstatuojamosiose dalise, tiek aiškinamajame memorandume, kad yra kai kurių incidentų, kai kurių atvejų, kuomet yra buvę diskriminavimo e, atvejų buvo tam tikrų incidentų tose konkrečiose valstybėse dėl tam tikros kategorijos asmenų ir tai sėtina su kai kuriais klausimais, kurie yra aktualūs nagrinėjant prieglopšio prašymus. Pavyzdžiui, Turkijos atveju tai yra etniai kurdai ir kai kurių žurnalistų situacija vakarų Balkanuose, pavyzdžiui, kai kurių etninių mažumų e, problematika išlieka. Taigi mes pabrėžėme, kad tos valstybės mūsų manimų gali būti laikomos bendru, bendrai vertinant saugiomis, tačiau mes atkreipiame valstybių narių dėmesį tai, kad reikia ypatingą dėmesį atkreipti į būtent tokią konkrečią kategoriją asmenų, kurie pateikia prieglopšio prašymus, kad jiems turi būti kitoks traktavimas ir reikia įvertinti įvairius aspektus, pavyzdžiui, Junktinių tautų pabėgėlių komisaro biuro, ES išorės veiksmų e, tarnybos, e, prieglopščio paramos biuro ir e, kitų rekomendacijas. Taigi, mes toliau atidžiai stebėsime tas valstybės, kurios įtrauktas į šį sąrašą. Ir tam, kad galėtumėm skubiai sureaguoti, jeigu staiga pasikeistų situacija vienoje iš tų valstybių. Uh, labai svarbu yra numatyti galimybę suspenduoti konkrečios valstybės e, buvimą sąraše. Ir mes siūlome, kad būtų deleguotojų aktu leista komisijai suspenduoti valstybę, kuri yra sąraše. Tokiu būdu nereikėtų sąrašo keisti, išbraukiant valstybę iš sąrašo sudėtinga procedūra. Aišku, taryba ir parlamentas gali bet kada pasipriešinti tam suspendavimui. Mes taip pat siūlome, kad tas suspendavimas būtų taikomas vienerių metų laikotarpiui. Po to dar būtų vienerių metų laikotarpis, per kurį komisija galėtų pateikti e, tolesnį pasiūlymą. Aišku, tai nereiškia, kad mums reikės viso to laiko, tačiau mes galvojame, kad vis tik tai reikia numatyti tam tikrą laikotarpį atitinkamoms procedūroms, nes dėrybos gali būti ir pakankamai ilgos. Um, taip pat mes galvojame e, dėl to, kad, kurios, kad valstybės galėtų būti dar papildomai įrašytos į sąrašą Komisija savo aiškinamajame rašte pasakė, kad galvojant apie kandidatų į sąrašą parinkimo klausimų, reikėtų galvoti ypatingai apie tas valstybės, iš kurių daug prieglašio prašytojų atvyksta, bet aišku, mes čia nedarome jokių prielaidų dėl to, kuri valstybė konkrečiai galėtų būti įtraukiama į tą sąrašą ateityje. Komisija siekia konstruktyvių diskusijų tiek su taryba, tiek su parlamentu ir, man atrodo, pirmininkaujantis Niderlandai jums plačiau papasakos apie diskusijas, kurios e, iki šiol vyko taryboje. Mes labai tikimės, kad e, tai. Um, lems sparčias ir konstruktyves diskusijas tarp institucijų, kad būtų galima šį reglamentą patvirtinti greitai ir sklandžiai. Dėkuoju ponui Ryan, o dabar esu iš tarybos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte dalyvauti šį rytą Libė komiteto posėdyje. Džiaugiuosi galėdamas būti čia, Daugio, daug kartų pernai buvau atvykęs čia ir kalbėjome ne kartą apie tai, kas pasakyta. Tad dabar e, džiugu atstovauti tarybai. Man tikrai malonu bendradarbiauti su jumis, valstybėmis narvis, su Libe komitetu konkrečiai. Noriu padėkoti pranešėjus ir e, Silvigijom už tai, kad jau pernai buvo keliamas šis klausimas, jo, dėl jo buvo diskutuojama. Tikiuosi tikrai, kad bendradarbiavimas šiuo klausimu bus vaisingas. Visi svarbus klausimai e, buvo aptarti dar iki mūsų pirmininkavimo pradžios. Gruodžio mėnesį es taryba nusprendė, kad taryba turi greit apsispręsti dėl savo pozicijos, dėl e, saugių kilmės valstybių sąrašo. E, taryba e, stengsis tą darbą atlikti mūsų pirmininkavimo metu. Mes jau pradedame diskutuoti dėl siūlymų ir tai vyks e, darbo grupės posėdėje jau kitą penktadienį. Mes, kaip ir minkaudį valstybė, matome du didelius iššūkius šiuo klausimu. Pirmasis būtų išlaikyti e, visą tą komisijos pasiūlytą sąrašą, tačiau kitas iššūkis yra štai koks. Mes esame priversti laikytis tam tikrų e, taisyklių, kurias yra numatęs Europos teisingumo teismas. E, turime e, laikytis tų taisyklių, pagal kurias naujus pasiūlymus dėl pagrindinių teisų laikymosi turi vertinti teisės aktų leidėjai. Taigi įvertinimas turi būti atliktas kiekvienos šalies, kurią komisija įtraukia šį sąrašą atžvilgiu. gali būti iš tikrųjų vairių sprendimų šiam iššūkiu. Apie tai diskutuosime ir tame posėdėje, kurį aš ką tik paminėjau. Ačiū už mums paskirtą laiką. Tikimės vaisingo bendradarbiavimo su visais šio komiteto nariais. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. E, Pone Gijom, dabar nu, galės pasakyti, kadangi išklausime tarybos ir komisijos atstovus. Pone Gijom, ačiū komisijai ir pirmininkaujantiems Niderlandams. Aš jau buvau susitikusi su jų atstovais, jie pateikė tam tikrų patikslinimų gruodį. Manau, kad visi turime suprasti, jog šis klausimas yra nepaprastai svarbus, tačiau jis taip pat negali būti traktuojamas atskirai nuo viso kito. Kadangi Jis yra susijęs su daug platesniu kontekstu, e, su migracijos klausimais, kurie mums dabar iškyla. E, turime jau ES reikšmingą priemonių dėžutę, jeigu taip galima pasakyti, migracijos srityje. Ten, be kita ko, numatyti yra labai politiniai aspektai, netgi diplomatiniai aspektai ir taip pat technikai kurie aspektai. Tad šio siūlymo nereikėtų laikyti trumpalaikiu. Tai yra svarbus dalykas, kuo remiantis bus galima pateikti tam tikrus siūlymus. Tai reiškia, kad siūloma reaguoti net į trumpalaikę situaciją, tiksliau, ne tik į trumpalaikę situaciją. Ir bus stengiamasi apriepti žymiai platesnę problematiką aktualią Europos Sąjungai. Vakar šešėliniai pranešėjai uh, pateikė daugybę klausimų, įvairiausių abejonių buvo išsakyta, pabandysiu trumpai tai rezimuoti, kolegos galės papildyti. Dabar tie tokie klaustukai, nenoriu sakyti išlygos dėl harmonizavimo, e, ką tik apie tai buvo kalbėta, Europos komisija siūlo išlaikyti nacionalinius sąrašus ir taip pat turėti europinį sąrašą. Mums e, tarpusavio sąsajos tų sąrašų yra šiek tiek neaiškios, kadangi kai kurios šalis pateks į europinį sąrašą, o koks tada poveikis to sąrašo nacionaliniams sąrašams. O ir atvirkščiai, kaip nacionalinėse valstybėse atsidūrusios valstybės įtakos e, europinį sąrašą. Tad mes čia dar turėsime padiskutuoti ir susitarti dėl aiškesnės metodikos šią temą. Taip pat turime tam tikrų klaustukų ar net išlygų pareikštų dėl vertinimo darbo, kurį atliko Europos komisija E, kai kurių šalių atžvilgių ir dėl paties metodo taip pat. Juolab, kad kol kas, ir tai pasakytum apie visus klausimus, e, teisės aktų kuriejai turi patikrinti, e, kad šalis tikrai atitinka kriterijus, kad jos galėtų būti laikomos saugiomis kilmės šalimis. E, direktyvoje formuluotė šio klausimu yra labai aiškios, nes ten yra išdėstyti informacijos šaltiniai, kuriais turi būti remiamasi, kad būtų galima įvertinti, ar šalis saugi ar ne. Taip pat, kai dėl metodo reikia neužmiršti štai ko, dabar mes e, sprendžiame tam tikrus klausimus, bet turime taip pat galvoti ir apie būsimus plėtros etapus, kad galbūt prisijung šalių, kurios nėra Europos žemynė. E, tad reikėtų, kad komisija labiau <clears throat> patikslintų, kaip buvo atliekamas tas vertinimo darbas. Turime vertinimus, turime informacijos šaltinius ir manau, kad dabar turėtume žengti toliau, tartis dėl kriterijų, dėl indikatorių, kurie yra minimi šios sąrašo sudarimui. <clears throat> Taip pat buvo išreikšta abejonių dėl tam tikrų šalių. Manau, kad negalime apsimesti, kad nieko nematome Turkija štai įrašyta į šį sąrašą. Ir tai yra labai simbolinis, sakyčiau, dalykas. Jeigu įvertinsime spaudos laisvės, mažumų teisų ar politinių pluralizmo klausimus, klaustukai išlieka lygiai taip pat. 23 e, procentus pabėgėlių priima Turkija ir jų statusas yra ne visai aiškus. Tad Viename tik iš nacionalinių sąrašų Turkija minima kaip saugi kilmės valstybė. Tai irgi palieka tam tikrų pamastymų. Turkijos klausimas tikrai svarbus. Kol kas tas klausimas sunkiai labai išnarpliojamas, kadangi kyla tam tikros rizikos dėl tų kriterijų. Gali atsitikti taip, kad teismas atmes mūsų e, darbo rezultatą, jeigu nepateiksime detalios aiškios analizės, kurią remiamės. Gali kilti protesto, jeigu Turkija bus e, iš to sąrašo išbraukta, arba kitas, kita reakcija vėlgi galima labai jaudringa tada, jeigu Turkija, jeigu abiem ateis, ar Turkija liks sąraše ar ne, gal, galima labai audringa reakcija. Tai štai, iš tikrųjų, klausimas sudėtingas. Taip pat e, abejonių kil, kilo ir dėl šio sąrašo peržiūros iškyla klausimas dėl kompetentingų struktūrų, kurios į šį procesą būtų įtrauktos. Ir aš manau, kad kolegos patvirtins, be abejo, reikėtų formaliai įtraukti tas organizacijas, kurios yra susijusios su šio sąrašo parengimu ir su peržiūra. Ir taip pat ekspertų organizacijos turėtų būti įtrauktos, nes tuomet būtų galima padidinti šio sąrašo reaktyvumą. Taigi tas mechanizmas toks, kaip jis yra apibūdintas dabar, dar nėra visiškai mano supratimu lankstus. Reikėtų, kad jį būtų lengviau galima pritaikyti pakeitimams susijusiams su saugiomis kilmės valstybėmis. Iš čia, apžvelgus šią situaciją, kilo tam tikrų išvalgų, kurias vakar šešėlinių pranešėjų susirinkime pateikiau. Kaip jau sakiau, ir tesnių sunkumų kilo, ir politinių. Aš labai aiškiai visą tai išdėšiu dėl trečiųjų saugių kilmės valstybių buvo pateikta serija siūlymų, kad būtų galima rasti pusiausvyrą tarp poreikio dirbti labai greitai ir kita vertus, e, kad būtų galima atlikti tinkamą šalių e, detalų įvertinimą ir taip pat išspręsti tos klausimus, kurie labai, sakykime, yra jautrus. Reikėtų atlikti papildomus tyrimus. Ką būtų galima padaryti? Manau, kad tai įrodytų, kad mes tuo pasirodytume esantis atsakingi teisės aktų leidėjai. Reikėtų, ko gero, turėti tokį biurą, kuris galėtų įvertinti situaciją e, Turkijoje ISO yra vienintelė organizacija kol kas pateikusi tokį vertinimą. Taigi mes norėtume, kad į ISO būtų kreipiamasi dar kartą paprašant papildomos informacijos. Dabar dėl pagrindinių teisių agentūros, dėl šio siūlymo poveikio pagrindiniams teisėms ir e, jo dėrėjimo su tuo, kas išdėstyta. Manau, kad pirmininkaujantis Niderlandai turės taip pat ir savo nuomonę, bet manau, kad mes čia galime laikytis bendro požiūrio šiuo klausimu turėsime progą dar padiskutuoti su pirmininkaučia valstybė ir su komisija dėl metodo ir pagrindimo, kodėl viena ar kita šalis atsidūrė šitame sąraše. Tuo pat metu mes norėtume, kad būtų atliktas vertinimas apie galimybę turėti bandomąjį projektą šiuo klausimu, e, kuris padėtų rasti tam tikrus sprendimus, praktinius elementus Tai padėtų įvertinti e, Balkanų valstybių situaciją sąraše. Mes tai, tai būtų taip pat testas, kuris būtų taikomas e, toms valstybėms, kurių dauguma yra nacionaliniuose sąrašuose, e, taip yra ir su Balkanų valstybėmis. Čia būtų remiamasi vienu, vienas iš kriterijų, kurio būtų remiamasi, būtų išmanių sienų paketas ir jo gyvendinimas čia. Tai štai, tikslas yra e, šiuo atveju išsiaiškinti, kokia yra pridėtinė vertė e, to komisijos siūlymo, kuriuo siūloma harmonizuoti esamas taisyklės ir tą siūlymą teikia Europos komisija. Tad e, manau, kad tai padėtų sutaupyti valstybių narių išteklių, išteklių skirtus šitiems srautams. Dėkuoju už dėmesį. Thank you very much, Sylvie. And... Ačiū, Silvija. Pasižymėjau penkis, šešis gal konkrečius pasiūlymus, kuriuos pasakėte dėl ESO, dėl formulės, formulės konsultacijos su um, teisų agentūra, taip pat dėl um, studijos, dėl vakarų Balkanų. Pasižymėjau, tai turime dabar dar ir šešilinių pranešėjų posėdį, tai aš mielai išklausyčiau jų pozicijas, o tada uh, galėtumėm apibendrinti jūsų pateiktus pasiūlymus mm, iš šešilnių pranešėjų posėdžio. Dabar Gerardai prie. Gerardai? Saldė šešėlinis šio klausimo. Prezident. Dėkuoju, pana pirmininkė. Norėčiau palinkėti sėkmingų metų, kadangi to dar nespėjau padaryti anksčiau. Uh, Visų pirma, noriu pasakyti, jog visiškai pritariu pranešėjo apibendrinimui. Vakar e, jisai pateikė tą apibendrinimą per šešėlinių pranešėjų posėdį. Pirmas dalykas šiame kontekste buvo visiškai teisingai pabrėžta ir vakar apie tai ilgai diskutavome, jog nacionaliniai sąrašai turi būti suderinami tarpusavyje ir jog turi būti rengiamas europinis sąrašas. Aš turiu klausimą e, komitetui. Ten, kur kalbama, ten, kur iškinamasis e, memorandumas, kalbama apie e, trejų metų laikotarpį, tačiau apie tai nebekalbama tolimesnėme tekste, tik tai aišk, dokumento tekste, tik tai aiškinamajame memorandume. E, kodėl taip yra. Toliau e, šiuo pasiūlymu siekiama pagreitinti procedūras, tačiau turint omenyje situaciją ir jos vyksmą, tai e, turime konstatuoti, kad e, procedūrų trukmė skiriasi įvairiose valstybėse narėse ir e, komisija nieko nedaro mažindama tą laiką, nes jis varijuoja e, nuo 8 dienų iki 8 mėnesių ir komisija nieko nesiūlo, kad būtų suvienodinta trukmė. Ar komisija numato peržiūrėti e, procedūrų direktyvos 31 straipsnį. Ir e, dar vienas klausimas, jis labiau politinio pobūdžio ir aš jį pateiksiu ponai Avramopolos. E, mes įrašėme Turkiją į tą sąrašą, bet jeigu taikome E, saugios valstybės kriterijų, tai Turkija netitinka to kriterijus, nes jos teritorijos dalyje, dalyje vyksta karas ir tokia valstybė negali būti laikoma e, saugia kilmės valstybė. ES pasirašė redmisijos sutartį su Turkija, teoriškai ši sutartis turi įsigalioti 14 metais ir jeigu teisingai supratau, e, de facto jinai pradės veikti 17 metais. Kaip bus ir kaip viskas bus įgyvendinta, jeigu, kaip tas darbis bus įgyvendinama, jeigu Turkija vis dėlto nebus laikoma e, saugia kilmės valstybė ir, ir, ir saugia taršia valstybė. Ar tuomet ta sutartis iš viso beturės kokią nors prasme, nes tai mums bus labai svarbu net, netolimoje ateityje. E, ir kaip bus, jeigu Turkija neįgyvendins su priemonių, dėl kurių buvo susidėrėta e, komisijos ir Turkijos dėl migrantų srauto pristabdymo. Tad e, redmisijos sutartis pasirašyta e, su Turkija ir tas faktas, kad Turkija nebūtų saugių šalių sąraše, kaip šitie du faktai tarpusavyje kontaktuoja, ir e, klausimą dėl to politinių požiūrių pateiksiu kiek vėliau dar komisijos nariui. Ačiū, Žerarai. Kolegos, tai labai svarbus klausimas ir jau dabar turime labai ilgą kalbėtojų sąrašą, šešėliniai pranešėjai, dar kai kurie kiti. Kolegos noriu pasakyti, bet ponas Avramopoulos atvyksta pas mus 10 valandą, bet to dar turime ir balsuoti. Tai labai prašau neviršyti dviejų minučių pasisakant, ne daugiau dviejų minučių. Aš suprantu, labai apgailę stauti, labai sveitingas klausimas, bet Jean Lambert. Ačiū. Žinome, kaip sakėte, e, klausimas labai sudėtingas ir mūsų frakcija kelia labai rimtų išlygų dėl pačios koncepcijos. Pritarčiau ir tam, kas buvo pasakyta dėl įtraukimo ypač Turkijos į šį sąrašą. Uh, Mm, kalbu kaip e, frakcijos, kuri neprieštarauja kaip po tokiam Turkijos stojimui e, atstovė, bet tiesiog reikia galvoti apie visą stojimo procesą ir man atrodo tai yra labai svarbus elementas. Stojimo procesas dar nereiškia, kad m, mm, kažkuriame momente tame kelyje jau esi. M, mm, priskiriamas prie tokių valstybių, galbūt tai gali būti ir ties pačiu stojimo momentu, ar net po jo tik tai padaryta. Tai iš tikrųjų mm, turime galvoti apie individus, kurie prašo prieglopščio ir bendrai prieglopščio sistema dažnai veikia nepasikeimo kultūros kontekste ir jeigu uh, Mm, atmestumėm prielaidas dėl tam tikros valstybės, iš kurios atvykti, tai dar ir tai turėtų didelio poveikio ir kitiems prieglašio sistemos elementams, pavyzdžiui, galimybė pasinaudoti teisingo pagalbą, galimybė kelti bylą ar naudotis paspartintą procedūrą. Aišku, kai yra paspartinta procedūra taikoma, tai yra tam tikrų problemų dėl kitų elementų taikymo. Taigi, kaip tai. Uh, dėrės ir, pavyzdžiui, asmenų, kurie pateikia um, prašymus E, tokia valstybėje pažeidžiamumu. E, žinome, kad jau yra bylų žmogaus teisų teisme, pavyzdžiui, dėl to, kad buvo pritaikyta paspartinta procedūra ir kaip paskui viskas suveikė galiausiai. E, ir taigi aš paantrinčiau tam, ką pasakė pranešė, kad reikia konsultuoti su ES, su pagrindinių teisų agentūra. Taip pat pritarčiau, paantrinčiau tam, ką kolegos išsakė dėl to susirūpinimo kad yra tam tikros įtampos sėtinos su šio pasiūlymu. Jean Martina Anderson. Dėkoju. Norėjau pasakyti, kad, Norėjau pasakyti, kad pritariu Jean komentarams, kurie yra, na, išlygos susijusius tą poziciją. Aš turiu taip pat klausimą dėl vertinimo. Kaip to šalis yra atrenkomos, kurios jų yra saugios, kurios ne. Uh, E, ir ką daryti, jeigu, mes ne, jeigu komisijos e, atsakymai netenkins mūsų. Me, mums buvo pasakyta, kad svarbu, kad šalis atitiktų Kopenhagos kriterijus. Mes e, juos taikome tam, kad būtų užtikrinta demokratija toje šalyje, kad būtų apsaugotos mažumų teisės. Be abejo, pareiškimas yra padarytas ir aišku įdomu matyti Turkiją E, o Turkija yra ta šalis, kuri nėra ratifikavusi mažumo apsaugos konvencijos, tad mes turime išnagrinėti iš tikrųjų, kas vyksta, kas vyksta su kurdais Turkijoje. Mes e, susitikome su kurdų atstovais vakar ir išgirdome baisių istorijų apie tai, kas vyksta jiems ir kas vyko ten pastaraisiais mėnesiais. Ir e, be abejo, Negalima sutikti su tuo, kad vyksta kažkokie racionalūs vertinimai, e, nes kila klausimai, ar jie tikrai yra racionalūs. Aš esu šešėlinė pranešėja ir iš tikrųjų um, keista matyti Turkiją sąraše ir, man atrodo, turėtume atsižvelgti į pranešėjos rekomendacijas labiau ir ieškoti išeičių, kaip būtų galima iš tos padėties išeiti. Mums reikia be abejo iškelti klausimus, kurie buvo nuolat keliami, kurie yra svarbus ir matome, kad nuolatos buvo pažinėjimo skurdų teisės, ekonominė diskriminacija, kariniai veiksmai, įvairūs spaudimas. E, Serbijoje vėlgi situacija įdomi, matome, kad ten irgi e, situacija neaiškiai, kaip ir dėl kitų kai kurių šalių atsidūrusių sąraše. Tad visi mes turime tam tikrų klausimų, turime padiskutuoti tarpusavyje šio klausimo. Toms klausimams reikia skirti daug dėmesio, tą darys ir kiti parlamento nariai ir aš manau, kad iš tikrųjų palaikysime puikus, puikius darbo santykius ir išspręsime tos sunkumus, su kuriais susidurėme ir padarysime viską, kad tas klausimas būtų išspręstas. Be abejo, e, pabėgėliams būtina užtikrinti reikiamą saugumą. Nesvimburt. Tack för ordet. Ja, vi kan diskutera Turkiet på många olika sätt. Dėkuoju. Galime diskutuoti apie Turkiją įvairiais požiūriais, tačiau čia mes nagrinėjame saugių valstybių sąrašą. Turkija dabar priima apie 2 milijonus pabėgėlių. Mes sakome, jog Turkijai bus skirta apie 3 milijardus eurų, kad e, būtų geriau e, valdomas pabėgėlių srautas. Šiuo konkrečiu atveju, aš manau, mes turime žiūrėti į Turkiją kaip į saugę kilmės e, valstybę. Aišku, kitais požiūriais mes negalime to sakyti, nes Turkija turi daug spragų kitose srityse, bet dėl pabėgėlių aš manau ją turime laikyti saugia šalim. Dėkuoju. Kalbam apie septynes saugias valstybės ir kas iš to, kas bus paskui mes e, girdime sakant, kad tas sąrašas bus išplėstas Bangladešas, e, Senegalas ir Pakistanas taip pat buvo paminėtos šiame kontekste. Kai kurios e, valstybės, tarp jų Švedija, siuntė žmonės atgal į Afganistaną, todėl norėčiau paklausti, ką komisija numato konkrečiai daryti ir kokią, kokią išsiuntimo procedūrą komisija siūlys, nes padėtis negerėja, o blogėja. Tad kokie yra komisijos planai šios rytyje? Panas Kirkus. Very fast. We... Ačiū, Kad būtų greičiau, kalbėsiu praeičiau. Εκατομμύρια που θα κάνουν καλύτερε τι συνθήκε ζωή των προσφύγων στην Τουρκία. Μήπω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 Pone Kingi. Dėkuoju, pone pirmininkė. Aš taip pat e, manau, kad šitas klausimas yra labai svarbus ir e, pritariu viskam, kas sakė pranešėjas Ilvijom. Aš taip pat e, manau, kad turime į tai žiūrėti bendros strategijos kontekste ir uh, turime turėti bendrą migracijos strategiją. Kalbant apie kriterijus, pagal kuriuos e, skiriamas saugios valstybės, tie kriterijai, e, tie kriterijai nėra aiškus. Yra du sąrašai, aš noriu suprasti, kodėl yra nacionalinis sąrašas ir, ir e, nacionaliniai sąrašai ir yra e, europinis sąrašas. Man tai nėra iki galo aišku ir reikia patikslinti šitą dalyką. Taip pat žinome, kad e, trukmė nėra harmonizuota valstybėse, yra daug skirtumų, tad reikia spręsti ir šį klausimą. Dėkuoju. Thank you. And uh, Mrs. Sippel, please. Ačiū, ponė Sippel. <laughs> Ne, ji dabar kalba telefonu? Ne. Ich werde heute Deutsch sprechen. Äh, ich... Kalbėsiu vokiškai. Pritariu tam, ką sakė pranešėja. Tačiau yra vienas dalykas, prie kurio dar norėčiau sugrįžti ir kurį norėčiau pabrėžti. E, turime susitarimus Ir, mat, ir matome, kad valstybės, kurios yra sąraše, taip pat yra kandidatės stoti Europos Sąjungos, yra valst, valstybės Europos tarybos narės, jos privalo laikytis susitarimų ir sutarčių, tad automatiškai jos turėtų laikytis Kopenhagos kriterijų, bet jos dėja ne visos, ar jau bent kol kas ne visos tų kriterijų laikosi. Buvo kalbėta apie situaciją Turkijoje dėl kurdų, dėl žiniasklaidos laisvės ir dėl panašių dalykų. E, kai Europos komisija sako, kad e, kvota pabėgėlių iš Turkijos yra 20 procentų ir sakoma, tai yra nedaug, bet mes turime šalių, kurie atitinka visus kriterijus. Ir 20 procentų pabėgėlių iš ten tai yra daug, sakyčiau, labai daug, kaip šaliai, kurie atitinka visus saugios šalies kriterijus. Turime nepamiršti, kad daug žmonių, kurie atvyksta iš Turkijos, prieglopšio ieško Europoje, net neprašydami prieglopšio procedūros. Tada aš manau, kad mums reikėtų labai rimtai peržiūrėti savo susiturimus, susitarimus ir konvencijas, nes e, negalima žmonių išsiųsti ten, kur jiem nesaugu. Taigi turime peržiūrėti savo turimą sutartį, susitarimus. Ačiū. Ačiū, Birgit, sako pirmininkas. Prašom, ko, e, kolegė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Veršė, pritariu tam susirūpinimui, kurį išreiškė kolegos, džiaugiuosi siūlymais, kuriuos išdėstė pranešėjas. Dėl vertin... Pranešėja dėl vertinimo. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Klausimas, kuris kyla mums, yra toks pirmiausia, ko siekiama siūlant tą naują procedūrą. Man atrodo, tai yra akivaizdu, siekiama sumažinti pabėgėlių skaičių, kurie atvyksta pas mus į ES teritoriją prašyti prieglopščio. Man dėl procedūrų paspartinimo ir rizikos, kuri iš to kyla, daug kas neaišku. Ir e, kai kuriuose valstybėse narėse to, tie prašymai būtų nagrinėjami supaprastinta tvarka ir m, mm, taip pat dėl to, kaip išlaikyti individuo teisę prašyti prieglopščio. Man atrodo, ta teisė yra esminė, ji turi būti išsaugota. ES valstybės yra didžiulių skirtumų pavyzdžiui, dėl Balkanų valstybių, pagarba mažumų teisėms, pavyzdžiui, Romų teisų padėtis yra kelianti susirūpinimą, Prancūzija yra ta šalis, kur Kosovo e, išeiviai sulaukia daugiausia e, prieglopščio statusą. 80 procentų iš Kosovo išeivių gauna prieglopsi būtent Prancūzijoje. Na ir be abejo Turkija, dabar Turkijos atvejais. Turkija dėl, ne tik dėl pabėgėlių, bet ir dėl asmenų, kurie potencialiai gali prašyti prieglopščio iš Turkijos ir kurie yra Turkijos piliečiai, e, keista, kad yra atsidūrusi šiame sąraše. Situacija yra Turkijoje neraminanti, ten vyksta pilietinis karas, po virželį vykusių parlamento rinkimų situacija pablogėjo, po lapkričio rinkimų dar labiau pablogėjo, vakar to pavyzdį matėm, iš tikrųjų vyksta karas šioje šalyje. Ir kai Turkijos valdžia sako, kad jie e, e, ter, su teroristais kariauja, galiu pasakyti, kad yra moterų, vaikų, civilių gyventojų tarp aukų. Penkių metų vaikas žuvo štai neseniai. Kaip galima sakyti, kad penkiametis yra teroristas. Tad manau, kad atidžiai reikia peržiūrėti situaciją. Na ir dar vienas dalykas. Yra problemų taip pat ir su sirų pabėgėliais Turkijoje. Nes sirus Turkija vis dažniau išsiunčia atgal į Siriją. Aš manau, kad dėl to mums irgi turėtų kilti tam tikrų klausimų. Kai e, dėl pabėgėlių e, žmogaus teisų teismo irgi yra jo pozicija Turkijos klausimu. Pirmininkas, gerbiami kolegos, kai ponė Gijom pristatė pristatė e, šį pranešimą, jūsų čia nebuvo, ji 6-7 labai konkrečius pasiūlymus pateikė, kuri išplaukė šešėlinių pranešėjų posėdžių. Tas pristatymas tikrai buvo puikus, ačiū ir kitiems, kurie buvote aktyvus ir pakomentavote šiuos siūlymus, o dabar prašyčiau apibendrinti. Ar nenorėtume to daryti, Silvijai? Na, tiesiog sakinuką pabaigai, prašom. Uh, Silvigijom sunku yra rezumuoti. Aš iš tikrųjų sakiau, kad reikia kreiptis į daugelį organizacijų ir manau, kad bus atkreiptas dėmesys į šį mano siūlymą. Aš džiaugiuosi matydama komisarą, sveikinu jį atvykus į mūsų posėdį ir manau, kad galime pasinaudoti tuo bandomuoju projektu ir numatyti tam tikras sąlygas, kurias, manyčiau, reikėtų patikslinti. Norėčiau, kad e, šiuo klausimu, tokių praktinių ir politinių klausimų, kad būtų galima sulaukti tinkamos reakcijos. Dėkoju. Dėkoju kolegos už puikias diskusijas šio klausimu. O dabar struktūrinis dialogas su komisijos nariu, panu Dimitris Avramopoulos, labai sveikinu jį ir visą komandą, ir ir kitus kolegos. Turime nemažai klausimų, kuriuos norėtumėm aptarti su savo komisijos nariu. Aišku, ir pabėgėlių krizė, ir pas sienų valdymas ir nauji pasiūlymai dėl kovos su, su terorizmu strategijos efektyvaus įgyvendinimo. Taigi, vėlgi, aš Manau, kad bus labai intensyvios ir sėsingos diskusijos ir uh, Įtariu, kad visi norės pasisakyti, kaip įprasta. Taigi dėl praktinio organizavimo aš norėčiau paprašyti komisijos nario pristatyti mums šį klausimą, gal dešimčiai minučių suteiksiu jam žodį ir kreipsiuos į koordinatorius ir parlamentarus ir paprašysiu laikytis dviejų minučių pasisakymo laiko, kad tokiu būdu dar turėtumėm galimybę išgirsti ir komisaro atsakymą dėl tokių klausimų, kaip pavyzdžiui, sienų valdymas ir panašiai, nes aš žinau, kad jūs norite išgirsti atsakymus. Jeigu kiekvienas iš jūsų kalbėsite 4-5 minutės, tikrai neliks laiko um, atsakymams uh, tiek, kiek mes norėtumėm, kad būtų galima laisvai ir normaliai atsakyti tos klausimus. Taigi labai prašau savo pasisakymuose apsiriboti dviem minutėmis. Taigi dar kartą šiltai sveikinu komisijos narį. Sveikinu atvykus į mūsų komitetą, sveikinu su naujais metais ir prašom žodis jums. Thank you, Chairman. Um, uh, good morning, first of all. Uh, Ačiū pirmininkė, labas rytas visų pirma. Noriu uh, visų pirma uh, pasveikinti su naujais metais ir palinkėti optimistiškų galbūt naujų metų, gal nebus, jeigu ir nebus jie labai geri, bet bent jau aš visada optimistiškai vertinu visus iššūkius ir aš galvoju, kad galima juos įveikti, labai vertinu jūsų palaikymą, bet aišku, turime būti realistais ir sąžiningais. Um, situacija blogėja. Šiais metais žiemos atostogų nebuvo. 3-4 tūkstančiai naujų atvykstančių žmonių kiekvieną dieną Graikijoje, net ir per Kalėdų naujų metų laikotarpį, vis daugiau valstybių narių įveda vėl e, vidaus sienų kontrolę. Teroristinis išpolis Stambule, kaip ankstesni išpoliai kitose vietose, vėl priminė mums, kad terorizmas yra globali grėsmė. Ji užsipuola esminės vertybės, visa žmonijos vertybės, siekis yra mūsų skaldyti. Aš noriu pačiais griežčiausiai žodžiais pasmerkti tai ir išreikšti užuojautą aukų šeimoms. Atsidūrėme kritinėme taške, kur ant kortos pastatyta mūsų vienybė, tiek galvojant apie pabėgėlių krizę, tiek apie mūsų saugumą. Europa atsidūrė kryškelėje. Mūsų užduotis yra neskatinti baimę, nežengti atgal, nemažinti mūsų tikslus ar užduotis. Mūsų atsakomybė yra parodyti kelią į priekį, imtis lyderio vaidmens. Kol kas Europos komisija yra tikrai dirb, dirbusi kaip lyderė, tikrai įvykdė e, savo įsipareigojimus teikdama pasiūlymus teisės aktų leidybos institucijoms abiems tikrai mes vykdėme visą savo vaidmenį, sekdama, kaip įgyvendinami um, tarybos ir Europos parlamento patvirtinti sprendimai. Tačiau mums reikia rezultatų. Mums reikia, kad valstybės narės įvykdytų savo pažadus, savo įsipareigojimus. Turime parodyti, jog mes, europiečiai, galime suvaldyti situaciją. Pradėsiu nuo saugumo Teroristinių išpolių sąrašas Europoje 2015 metais yra ilgas. Aukų skaičius didelis. Mūsų atsaką apibrėžia du žodžiai - ryštas ir atsparumas. Tie įvykiai parodė, kad prioritetai nustatyti Europos saugumo darbo tvarkėje yra teisingi. Nuo paskutinio dialogo mes dramatiškai paspartinome darbo tvarkės įgyvendinimą. Labai sveikinu susitarimą dėl ES keliaivių domenų įrašo direktyvos, taip pat ir dėl ES reglamento ir dėl domenų apsaugos reformos. Tai bus lemiami elementai užtikrinant mūsų kolektyvinį saugumą. Dabar jie turi būti formaliai patvirtinti, kaip galima greičiau. Nauji pasiūlymai yra dabar rengiami dėl šaunamųjų ginklų ir terorizmo. Jūs ir taryba dabar turėtumėt aptarti juos kaip prioritetinius klausimus ir kaip galima greičiau susitarti. Taip pat žengėme didelių žingsnių operatyvinių lygmenių. Pavyzdžiui, interneto analizės operatyvinis padalinys Europolė um, veikia jau nuo uh, Liepos pirmos dienos. Taip pat uh, kompetencijos centras nuo spalio mėnesio uh, jau veikia su sustiprintomis pajėgomis dėl pilietinės visuomenės, kad būtų galima kovoti su radikalizavimu vietos lygmeniu. Mm, gruodžio mėnesį pradėjome naują Europos formą, kad galėtume veikti su atitinkamu ūkio sektoriumi, kad galėtumėm panaudoti internetą kovoje su terorizmu. Nuo sausio pirmos dienos Europos kovos su terorizmu centras pradėjo veikti Europolę. 2016 bus tie metai, kuomet mes padvigubinsime savo pastangas kovoti su terorizmo finansavimu. Mes seksime, kur, iš kur keliauja teroristų pinigai ir padarysime viską, kas yra įmanoma, kad tuos šaltinius um, panaikintumėm. Taip pat siūlome kovoti su sukčiavimu ir kovoti su negrinųjų pinigų panaudojimo priemonėmis tais tikslais. Tai yra pasiūlymai, kurie dabar teikiami tarybai. Toliau, praeitais metais ėmėmės labai svarbių logistinių ir operatyvinių iniciatyvų dėl migracijos reiškinio sprendimo visapusiškai. Kadangi migrantų skaičius nepaprastai didelis, kadangi jų e, gyvybės pavojuje mes patrigumėme finansinę pagalbą trišai, e, operacijai Trident Ir per vasarą iš esmės pasikeitė mm, migrantų maršrutai, yra dabar jau pasirenkami rytiniai keliai viduržėmio jūroje, rytinė dalis. Taigi e, skubaus reagavimo komandos buvo um, panaudotos ir komisija suvaidino labai svarbu vaidmenį bendarbiavimą su um, ES valstybėmis narėmis ir vakarų Balkanais, kad geriau būtų galima panaudoti lėšas ir geriau koordinuoti darbus dėl migrantų srautų kiekvieną savaitę. Mes taip pat suteikėme mm, finansinės ir techninės pagalbos Graikijai, kad būtų galima palengventi situaciją valstybėse narėse, kurios atsidūrė prie fronto linijos. Mes per rekodiškai trumpą laiką patvirtinome um, migrantų perkelimo ES viduje ir, um, per, ir apgyvendinimo sistemas. Mes matome, kad kol kas dar tos sistemos neduoda norimų rezultatų. Visos valstybės narės turi dalyvauti šiame žaidime ir turi parodyti daugiau solidarumo. Mes labai smarkiai paspartinome savo operatinį dialogą su pagrindinėmis tranzito ir kilmės šalimis, pavyzdžiui, su Turkija yra susitarimai dėl ES ir Turkijos bendro veiksmų plano. Aišku, mes dar negalime būti patenkinti veiksmų plano gyvenimo sparta. Mes tęsėme bendarbiavimą su partneriais iš Turkijos tam, kad paspartintumėm šios darbus. Šiame kontekste reikia paminėti darbą dėl mūsų rekomendacijos dėl e, savanoriškos prieimimo e, sistemos e, susitarimas, šis yra su Turkija, tai yra labai svarbia papildoma priemonė. Po valetos vadovų susitikimo mes dabar įgyvendiname suderintas priemonės, bendarbiaudami uh, su svarbiausiamis Afrikos valstybėmis. Tačiau valstybės narės turi padidinti skiriamas lėšas į patikos fondą. Noriu padėkoti Jums, Europos parlamentui, už paramą, kurią suteikėte mums, kad 2015 ir 2016 metais būtų padidintas migracijos ir vidaus reikalų biudžetas 1,8 maždaug milijardų eurų mm, sumos ribose. Pasitelkę šiuos pinigus mes galėjome toliau formuoti ES veiksmus, reakciją e, į šią krizę, bet aišku, kad Dar mums liko labai ilgas kelias, kad būtų galima šias priemonės įgyveninti operatyvinių lygmenių, kad būtų galima realiai per normalius kanalus suvaldyti migrantų srautus. Mes veikiame ne vien tik tai krizės režimu. Komisija taip pat mato ir daug platesnį vaizdą, visą kontekstą. Todėl mes jau galvojame ir apie vidutinės trukmės bei ilgalaikio laikotarpio priemonės, kas yra numatoma dėl pasiūlymų, dėl migracijos, visos darbo atvarkės, kad būtų daug tvaresnė sistema įdėkta, kad būtų um, daug, galima daug sažiningiau um, pasidalyti atsakomybę, kad būtų daugiau solidarumo. E, pirmas elementas, tai yra pradžio mėnesį pristatytas sienų paketas. Akivaizdu, kad būtina pagerinti mūsų išorės sienų valdymą tam, kad būtų galima išsaugoti šiandieną. Pasiūlymai pristato naują požiūrį į mūsų bendrų išorės sienų valdymą. Pasiūlyme iš esmės yra sustiprinamas Frontex mandatas, įgaliojimai dėl, tai dėl mm, išorės sienų ir, pasie, ir mm, jūros sienų kontrolės agentūros įgaliojimų, taip pat dėl gražinimo įgaliojimų. Reikia aiškiai pasakyti, Europa garantuos apsaugą tiem, kam jos reikia. Tačiau tie, kas neturi teisės būti čia, turi būti gražinami. 2016 metais pateiksime tolesnių priemonių pasiūlymus. Krize parodė, kad mūsų prieglašio sistemos valdymą reikia iš esmės pergalvoti, išanalizuoti. Komisija pasiūlys Dublino sistemą peržiūrėti. Taip pat pasiūlysime ir visapusišką paketą dėl teisėtos imigracijos ir integracijos. Turime pasiūlyti gerų patikimų um, alternatyvų nelegaliai migracijai. Turime tobulinti teisėtus kanalus. Todėl mes siūlome peržiūrėti mėlynosios kortelės sistemą. Taip pat turime imtis iniciatyvos ir užtikrinti, kad naujai atvykstantis asmenys, kurie gauna apsaugą, turėtų, turėtų, turėtų gautų galimybę visapusiškai dalyvauti mūsų visuomenių gyvenime. Komisija yra pasirengusi padėti valstybėms narėms įveikti tokius iššūkius. Pamastymai taip pat vyksta ir dėl siūlomos struktūrizuotos um, perkeliamo ES ir apgyvenimo sistemos e, peržiūros. Ir komisija pasiūlys sustiprinti dabar egzistuojančią teisinę bazę ir pateiks pasiūlymus vėliau šiais metais. Toliau, galvojant apie Schengeno informacijos sistemos panaudojimą, dabar yra analizuojama, uh, kaip jį veikia ir iki 2016 balandžio tą analizę užbaigsime, o tada komisija pateiks pasiūlymus dėl to, kaip būtų galima patobulinti šią sistemą, pasiremdama būtent šią analizę. ES susidūrė su realiais iššūkiais, bet esu tikras, kad vienintelis būdas juos įveikti yra dirbant iš vien, pasiremiant mūsų bendrai suderintomis darbo tvarkėmis. Tuo pat metu mes taip pat dirbame ir kitais klausimais. Pavyzdžiui, modifikuotas pasiūlymas dėl išmaniųjų sienų bus pateiktas iki 2016 metų kovo, kaip ir pažadėta. Mėly kolegos, mūsų bendradarbiavimas pasaraisiais metais buvo puikus. Ir aš toliau norėčiau pasikliauti jūsų indėliu ir jūsų paramą. Iš tikrųjų, noriu pasikliauti jie dar labiau dabar, kai matome tiek populizmo, tiek ekstremizmo, ksenofobijos ir nacionalizmo, kurie stiprėja. Aš tikrai negaliu nuslėpti tokių dalykų. Tai yra blogiausi dalykai Europos ateičiai. Šiandienos diskusijose norėčiau išgirsti jūsų pozicijas ir šiais klausimais. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponia komisarė. Ačiū už gražius žodžius apie mūsų bendradarbiavimą. Ir dabar pereiname prie kitų intensyvių darbų, pereisime prie diskusijų kolegos. Ačiū jums dar už pastabas. Tad, kad visi turėtų galimybę kalbėti. 11.45 diskusija turi baigtis ir kiekvienas turėtų užimti nedaugiau kaip 2 minutės kalbėtojų laiko. Koordinatorių taip pat prašau kalbėti trumpai. Dabar kalbėtojų sąrašas jau yra užbaigtas, kas prašo žodžio dabar, kad tik atvykęs į posėdį, nebeturės galimybės to padaryti. Pradedam nuo koordinatorių, paskui atsakys komisaras į pastabas jų, o paskui pradėsime kitą diskusijų raundą. Manau, kad taip, būtent organizuodami darbus, spėsime ir pasisakyti ir atsakymų išklausyti EPP koordinatoriams. Žodis pirmiausia, kolegė Kratsabild. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu visus su naujaisiais metais. E, tikimės aktyvaus bendradarbiavimo su jumis. Ačiū komisarė, jums už tą didžiulį darbą, kurį atlieka Europos komisija, jums vadovaujant dėl migracijos ir saugumo klausimų. Dar kartą noriu pasakyti, kad su valstybėmis narėmis reikia diskutuoti problemų sesi, nes ten slypi problemos. Tad tikimės jūsų paramos, kad e, darytume viską, kad būtų gyvendintas visose valstybėse prieglobšių paketas, saugumo priemonės taip pat. Be abejo, perkelimas pabėgėlių, pasidalinta atsakomybė, solidarumas, kad būtų gyveninti praktiškai, kad valstybės primtų tuos, kurie turi gavę e, e, tarptautinę apsaugą. Ir manau, kad mes e, registruoti, paimti pirštų anspaudus turime iš tų žmonių, kurie atvyksta į Europą, turime nuolatos atnaujinti savo duomenų bazės. Noriu padėkoti už tai, kad pasaruoju metu pabrėžėte e, tą didžiulį spaudimą, kurį patiria Švedija. Nes e, jeigu tai būtų Italija, tai, tai atitiktų vieną milijoną pabėgėlių per dieną. 3000 atvyksta šiaip e, kasdien. Tai per mėnesį tu 11 tūkstančių per lapkritį ir gruodį. 11 tūkstančių per savaitę. E, ir manau, kad tos perkelimo schemos yra labai aktus, aktualus dalykas. Švedijai taip pat. Kas bus daroma daugiau šią sėkį? Kitas mano klausimas būtų toks. Ponas Junkeris, komisijos pirmininkas, sakė, kad bus laisvai interpretuojamas stabilumo paktas valstybėms narėms, kurios e, labiau yra linkusios pademonstruoti solidarumą. Kas atsitiks su tokia valstybė kaip Švedija, kuri nėra eurozonos narė? Kaip e, galima būtų išvengti galimos diskriminacijos šioje srityje. Kitas klausimas būtų toks, ar bus numatyta kokia nors speciali globa nelydimiems nepilnamečiams. Šalis tokios kaip Vokietija ar Švedija priima daugiausia tokių e, vaikų, 33 tūkstančiai tokių jau yra e, Švedijoje. Dabar dėl perkelimo dar žodį norėjau tarti. Man atrodo, būtina užtikrinti, kad saugiai galėtų atvykti pabėgėliai į Europą. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Kolegė Sipil, dėkoju, ponė pirmininkė. Daug kolegų nori klausti, tad aš pati apsiribosiu dviem sektoriais. Pirmiausia, bendravimas su trečiosiomis valstybėmis Pone komisarė, ar galėtumėt pasakyti tiksliau, su kokiomis valstybėmis mes dabar bendradarbiaujame, koks to bendradarbiavimo tikslas? Ar siekiama pagerinti tose šalyse jau esančių pabėgėlių situaciją, ar tiesiog negerinant jų padėties, tengiamas jų užkirsti keletų pabėgėlių atvykimui į Europą. Ką gaus trečiosios valstybės už tai, kad jos imsis tokio vaidmens? Sulaikyti tuos pabėgėlius, neleisti jų atvykti pas mus. Ar tos valstybės gaus kokiu nors kompensacijų ir iš kur bus paimtos lėšos joms mokėti? Valstybės narės nelabai nori prisidėti finansiškai prie šios problemos sprendimo ir pabėgėlių priimti nenori. Tad man gyla klausimas, kaip jūs vertinate šią situaciją? Na ir dabar mano kitas klausimas. Jūs minėjote, kad reikia numatyti legalius migracijos kelius į Europą. Turime renkti integracijos projektus. Neseniai kalbėjome apie mėlynosios kortelės procedūrą. Tai yra e, procedūra, kai migruojama darbo tikslais, bet tai nėra imigracijai skirta priemonė. Tad kokie galėtų būti tie legalūs pabėgėlių prieimimo keliai, kas jau nuveikta šios rytyje, ar bus vieninga viza, ar bus galimybė jiems pakartotinai įsikurti ir kokiu pagerėjimu šios rytyje galima tikėtis, ar turite kažkokių siūlymų šią linkmę. Dėkoju. Uh, well, thank you very much, Chairman, and um, uh, welcome. Kirkop, atsarvardu. Ačiū pirmininkė, sveikinu komisarą. Noriu pasidžiaugti jūsų paramą, ypač man, kurią suteikėte dėl keliaivių duomenų įrašo. Noriu paremti juos e, tikrai e, dirbant tokius, dėl tokio svarbaus mūsų ateities saugumo užtikrinimo elemento. E, bet norėčiau ir tam tikros tam tikro kritinio požiūrį nešti. Mes nerimaujame dėl tų aplinkybių, kurios e, pasaulyje dabar pastemos vis labiau. Tikriausiai mums nereikėtų tos tokios grandinės reakcijas, tų politikos, tokių tam tikrų žestų. Mums reikia pažangos ilgalaikių laikotarpių, kad pakeistumėm iš esmės tuos procesus, kurie taikomi prie ES išorės sienų, pasistengiant užtikrinti, kad visas valstybės narės paremtų tai, kas vyksta, kad nebūtų antagonistiškos tokios konfrontacinės situacijos, kuri dėja pastebima gan dažnai, galvojant apie dabartinę krizę. Uh, labai tikiuosi, kad Dublino peržiūra bus tikrai esminė tvirta peržiūra, o ne kažkoks laikinas požiūris. Norėčiau mm, komisaro pasiteirauti dėl atvirų sienų. Uh, dėl nesugebėjimo gyveninti prieglopšio teisino tai ir atvirų sienų nuostų, kaip ir nesugebama visą tai teisingai gyvendinti, galbūt tai yra tarpusavė susijusi problema. Gal reikėtų taip pat galvoti ir žmogaus teisų lygį reiktų įvertinti bendrus prieglopšio standartus, reikėtų įvertinti. Tai yra esminiai elementai, man atrodo. Aš norėčiau paklausyti komisijos, kaip jį ketina spręsti dabar sistemoje egzistuojantį egzistuojantį disbalansą būtent šiais klausimais. Ačiū. Aldė vardu, ponė Grisbek. Um, merci, bienvenue. Dėkuoju. Sveikinu poną komisijos narį, linkiu geriausios kloties šiais metais, linkiu sveikatos ir ryšto, atremiant iškylančius iššūkius. Pateiksiu Aldė frakcijos uh, poziciją reaguodama į tai, ką jūs sakėte žanginėme žodėje, kaip ir Timoti, e, aš apgailestauju, jog dažniau mes reaguojame jau įvykus įvykiams, o ne iš anksto. Jūs e, sakėte, jog dabar Europa yra kryškelėje, kuomet e, patenki į kryškelę, tai dažnai bandai eiti kažkur toliau, tačiau matome, kad dabar uh, ne viskas e, yra tinkamai įgyvendinama. Dabar keičiamas e, Frontexo pavadinimas, tai gerai, tačiau kaip su praktiniais aspektais ir kaip viskas veiks nesant tikro europinio valdymo. Apie 300 milijonų eurų bus e, šios agentūros biudžetas, to tarpu sienų bendras ilgis yra 15 tūkstančių kilometrų, pone e, komisijos nary. Ir tai yra maždaug toks pat biudžetas, kaip ir biudžetas skirtas vaisiams ir daržovėms mokyklose. Tad kaip mes atremsime realiai iškylančius ties išorinėmis sienomis iššūkius. Jeigu mes neveiksmingai veiksime ties išorinėmis sienomis, tai šiandienas išnyks. Aišku, ir valstybės narės turi padėti mums jį e, išsaugoti. Toliau, e, turint omenyje agentūros e, kompetenciją, ekspertizę, ar neturėtume e, paversti ją iš tikrųjų kompetentinga Europinė šios praeities agentūra. Nes tai bus labai svarbu sprendžiant migrantų, ypač nelydimų, nepilnamečių problemas. Pane Ernst. Dėkuoju. Ponas. Pone Avramopulos, jūs esate atsakingas už migracijos klausimus. Aš norėčiau, kad jūs uh, nesuplaktumėte visko į vieną. Pone komisijos nary, jūs žinote, jeigu įvairios problemos suplakamos į vieną, e, nebūna gerai. Migracija, sienos, e, žinome, jog išpolių buvo taip pat Stambule ir kitur, Turkijoje vyksta karas prieš kurdus 70 e, moterų e, ir, ir, ir vaikų žuvo. Ir todėl tas susitarimas, kurios jūs siekiate, ne, netrodo visais požiūrėjais primtinas, ponė komisijos nary. Kaip, kuo jūs remsitės, kokiu reglamentu, kokiais teisės aktais e, Spręsdami migracijos problemas, valstybės narės nieko nedaro. Kokias priemonės jūs konkrečiai naudosite, turint omenyje valstybių narių neveiklumą? Ir kaip jūs užtikrinsite sienų apsaugą? Ar jūs kreipsitės teisingumo teismą ar tarsitės su valstybėmis narėmis. Pavyzdžiui, Slovakija sako, mes nenorim jokių migrantų. Ką konkrečiai darysite? Lenkijoje dar prieš rinkimus buvo sakoma, jog e, Lenkija nepriims musulmonų pabėgėlių. Ką konkrečiai darysite šitai klausimais, nes aš negirdėjau, kad jūs protestuotumėte dėl tų dalykų. Toliau, kaip yra Danijoje su prieglopščio teisė? E, ten primti teisės e, aktai numato, jog pabėgėlių vertingi daiktai bus konfiskuoti tam, kad e, būtų apmokėta už e, jų prie, prieimimo paslaugas. Ir e, kaip Vokietijos pilietė norėčiau perspėti juos dėl štai ko. Aš manau, kad mes negalime susitaikyti su tokia pozicija kaip Danijos, pavyzdžiui. Ir jūs turite atsakyti į mano klausimus prieš išeidamas iš šios salės. For the EFTD, Laura Ferrara, please. Pane Ferrara. Laura Ferrara. Kolegos, e, aš jau turėsiu užbaigti kalbėtojų sąrašą, jeigu jūs dabar tik ateinate į salę ir vėluojate. Jūs dar esat sąraše. Nes jeigu naujai atėję kolegos taip pat prašys kad jūs įrašytų į kalbėtojų sąrašą, tai visi nepateks ten. Pone Ferrara, dėkoju. Pone pirmininkė, pone komisarė, labadiena, turime kalbėti apie padėtį kaip realistai. Matome, jog dabar netgi galime konstatuoti, jog yra tam tikro susitaikymo, nusivylimų Mes kalbame apie bendradarbiavimą su trečiosiamis valstybėmis, žinome, kad jis nėra lengvas ir aišku turime spręsti, su kuriamis trečiosiamis valstybėmis galime bendradarbiauti dėl pagrindinių teisių. Kalbame apie e, kovą su nelegalia migracija, tačiau praktiniu požiūriu, ką konkrečiai galime padaryti. E, Ir dabar matome, kad trūksta dvišalių susitarimų, o jų trūksta todėl, kad e, padėtis labai sunki valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse. Ir e, tokiame kontekste nelabai įmanoma apsaugoti pagrindinės teisės. Tad e, ka, kas konkrečiai daroma kovojant su nelegalia migracija Italijoje? E, jeigu E, migrantoje, migrantai negali būti suteikta tarptautinė apsauga, tai tuomet toks e, e, migrantas užuot išsiųstas atgal lieka Italijos teritorijoje ir nieko nedaroma. Ir e, ką tuomet e, galima konkrečiai padaryti? Italijoje tokių nelegalių migrantų yra tūkstančiai ir e, jie paprasčiausiai yra palikti likimo valiai. Kalbant apie saugumą, žinome, jog yra labai daug duomenų bazių, kurios yra izoliuotos, tarpusavyje nesusietos ir jomis deramai nepasinaudojama. O kuomet bandoma pasinaudoti, dažnai jau būna per vėlu. Taip pat e, kalbame apie hotspots ir sakoma, kad tai yra e, pirmas žingsnis identifikuojant e, migrantų tapatybę, tačiau Italijoje šitie dalykai neveikia. Ir dar yra tik tai vienas hotspot. Bet problema yra ta, kad praktiškai prastai funkcionuoja šita e, sistema, yra labai vėluojama reaguoti, per tą laiką migrantai dinksta, pabėga ir e, mūsų taikoma praktika iš tikrųjų pasirodo esanti neveiksminga. Tad e, norėtume žinoti, kaip Europos komisija konkrečiai numato atremti šitos iškylančius iššūkius ir ar valstybės narės yra pasiryžusios e, spręsti šitos klausimus taikydamos e, bendrijos principą, ar vis dėlto bus einama tarp vyriausybinių kelių. Dėkuoju. Pone, Pone Keller, šalių frakcijos vardu. Dėkuoju. Ačiū, ponė komisarė, kad atvykote į posėdį. Turiu keletą klausimų. E, jau Buvo kalbama apie Turkiją, kuri atstumia pabėgėlius ir gražina juos atgal į Siriją. Dabar vėl tai buvo patvirtinta e, Vokietijos televizijos, kur atliko tyrimą šiuo klausimu. Kaip Jūs manote, ką darys Europos komisija dėl to, nes turime juk sustarimą su Turkiju. Ponas Timermanas buvo nesneatvykęs ir kalbėjo apie tai. Daug žmonių bent jau supranta tai, kad e, tos pasiekmes yra susijusios, sus, turi būti susijusios su sutarimais tarp Turkijos ir ES. Dabar kalbėjote apie legalų atvykimą migrantų į Europą. Migracija ne visada yra legalus procesas. Ar komisija siūlys kokias nors iniciatyvas, kad pabėgėliai galėtų atvykti legaliai? Pavyzdžiui, gal būtų galima numatyti humanitarnės kažkokias priemonės ar jų perkelimo priemonės ir panašiai. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes kasdien, ypač dabar, žiemą, kai e, labai oras šala ir kai audros vidurinių neslūksta vis tiek tie srautai reformuoti būtina Dublino susitarimus. Ir aš manyčiau, kad turime jį reformuoti iš esmės, skatinčiau jūs siūlyti drąsės iniciatyvas. Dublino procedūra E, nebetitinka nūdienos poreikių. Parlamentas seniai ragina ją reformuoti ir reikėtų, kad pabėgėliai būtų skirstomi labiau organizuotai. E, būtina, kad reikėtų, kad, reikėtų, kad būtų atsižvelgiama į šeiminius ryšius pabėgėlių ir, ir į kitokius ryšius tai būtų galima geriau atsiliepti į jų poreikius. Tad aš siūlyčiau iš tikrųjų atlikti labai detalę reformą. Mes dėl perkelimo jau turime sukaupę tam tikrą uh, patirtį ir manau, kad dėl perkelimo gali tikėtis mūsų paramos. Pone Meir. Dėkoju, pone pirmininkė. Aš pažiūrėjau uh, Flamandų regiono televiziją ir pasimatė iš tos laidos, kad mes labai esame linkę visus smerkti labai greitai. Buvo kalbama apie masinius prievartavimus e, kelne. Sakė, kad tai buvo sakoma, kad tai daro migrantai. Televizijoje apie tai nebuvo tiek daug kalbama. Ir yra kalbama apie incidentą labiau. Tačiau girdėjome, kad ne tik kelne nutiko tie 500 atvejų, bet uh, buvo kalbama ir apie panašius atvejus Švedijoje. Sakoma, kad e, pabėgėliai prielaušių prašytojų iš Maroko, iš Afganistano e, kelia problemas. Tūkstančiai atvyksta kasdien, jie kelia grėsmę, sakoma, mūsų moterims, mūsų visuomenėms. Pernai jūs teikėte siūlymus, šiemet jūs vėl ketinate mums teikti vėl krūvą visokio pobūdžio popierių tie gražūs siūlymai, e, kuriant saugesnę Europą, sakoma, jį turėtų būti gyvenėti. Tuo tarpu e, džihadistai pabėgė iki šiol nerasti, o gatvėse pakryko tvarka. E, nebematoma nieko, jokios išeities kol kas, tada noriu klausti, ar numatote kažkokius sprendimus, kad situacija keistųsi. Kol kas manau, kad mūsų valstybės turi uždaryti sienas, nes iki šiol ES vykdoma politika yra pragaištinga. Pone Pirmininkė, ponė komisarė, sakote, kad reikia bijoti populizmo, tačiau atleiskite, ponė pirmininkė, tačiau man kyla susirūpinimo dėl to, kad tokie žmonės kaip štai ponas komisaras ne, nepadarys Europos saugesnė. Būtent dėl to ir atsiranda daugiau to populizmo. Kolegos, e, padarėme vieną klausimų ratą, dar dabar paprašysiu komisarą atsakyti užduotus klausimus. Dėkoju. Noriu pirmiausia padėkoti visiems klaususiems. Didelė dalis iš to, ką klausėte, buvo paaiškinta mano įvadinėse pastabose, tačiau pabandysiu atsakyti kuo detaliau. Ir paaiškinti, kas ir kaip. Pradėkime po, nuo ponios Kratsa Bild klausimo. Norėčiau pasakyti, kad Europos komisija pripažino, kad Švedijos situacija yra tikrai skirtinga lyginant su kitais ir buvo pasakyta, kad turi būti, kai kalbam apie pabėgėlių perkelimą Europos Sąjungos jungties, stabdyti jų perkelimą į Švediją. Išklausėme tenykštės vyriausybės argumentų. Švedija buvo viena iš pirmųjų šalių, kuri visiškai rėmė ES migracijos politiką ir ėmėsi atitinkamų priemonių ją įgyvendinti. Kad, būt, kad galėtume įgyvendinti jų perkelimų, pabėgėlių perkelimų ES politiką, mes stengiamės numatyti reikiamus sprendimus iki vasario mėnesio. Uh, dar e, vadovų tarybų dėl tų priemonių turi būti susitarta. Kaip žinia, prieš kurį laiką buvau sukvietęs posėdį Briuselyje, buvo susirinkę Danijos, Vokietijos ir Švedijos e, vidaus reikalų ministrai, be kita ko, jie dalyvavo tame posėdėje, diskusija buvo labai vaisinga, mes tarėmės dėl labai konkrečių dalykų ir stengiamės išvengti, kad nebūtų jokios trinties pasienyje. Uh, Ministrai atrodė suprantantis to reikalo svarbą ir jie sakė, yra pasirengę problemą spręsti. Situacija ten yra gerai žinoma. Mes palaikome nuolatinius kontaktus su, su ponu Morganu Johansenu. Ponios Sipel klausimas. Koks tikslas viso to? Tikslas yra numatyti tikrą aiškę partnerystę su svarbiausiomis šalimis ir geriau pasinaudoti mūsų turimomis lėšomis. Ir geriau taip pat koordinuoti mūsų politikas. Be abejo, mums reikia uh, alternatyvių priemonių migracijos politikai. Sausio 26 dieną mes Pradedame taip pat dialogą ir su verslo bendruomenė Briuselėje. Tikiuosi, kad ponas Moraes, pirmininkas, taip pat galės prisijungti prie šios svarbios diskusijos, kad atvyksite tą mūsų svarbų posėdį. Bendradarbiavimas. su trečiosiomis šalimis. Kol kas iššūkis tebe išlieka, iššūkiai dar visi nėra išspręsti. Finansiškai mes remiame tas trečiasias šalis. Buvo sudarytas valetos patikos fondas, Sirijos patikos fondas ir taip pat fondas atskiras numatytas Turkijai. ES biudžetas ir valstybės narės turi prisidėti prie šių fondo finansavimo. Tai turi būti bendros pastangos. Nebent ES, kaip biudžeto valdymo struktūra, e, nuspręstų savo biudžeto dalį padidinti. Pone Ernst klausė klausimo. Na taip, mes ne, nesutarėm politinių požiūrį dėl visko, bet sutarėm dėl to, kad turi būti besąlygiškai įgyventintos migrantų pagrindinės teisės, mes turime jas ginti. Danijos atvejais, kai buvo siūloma konfiskuoti tam tikrą turtą, buvo konfiskuotos brangenybės. Mes manome, kad sausį bus priimti sprendimai ir tie sprendimai bus e, priimti dar iki mėnesio pabaigos. Mes stebime situaciją, analizuosime teisės aktus ir stengsime vertinti situaciją iš naujo, kai bus priimti įstatymai. Netgi, netgi E, jeigu Danija turi savų taisyklių, ji privalo priimti pabėgėlių, pabėgėlius ir jie turi būti priimti oriai ir su jais turi būti elgiamasi sąžiningai. Daug kas iš jūsų, ir to šiaip tikėjausi, manęs klausė apie Dublino sustarimą. Aš jau sakiau šiek tiek pradžioje, bet ir dabar dar pakartosiu, kad Europos komisija pateikė siūlymą iki 2016 kovo bus e, priimti reikiami sprendimai, nes Dublinas nebėra šiaip savo tik mechanizmas, pagal kurį skiriama atsakomybė. Tai yra taip pat ir solidarumo priemonė tarp valstybių narių. Yra būtina pasistik, pasi, pasidalinti atsakomybę. Anksčiau e, prieglopščių prašytojai automatiškai būdavo priskiriami vienai ar kitai valstybei. Na, dabar suprantu, kad Dublino taisyklės reikia peržiūrėti ir iš esmės. E, vienas kontekstas buvo, kai tas reglamentas, tos Dublino taisyklės buvo priimtos, kita situacija yra dabar. Tad e, klausimas yra toks, ar visos valstybės tikrai suvokia šios dienos situaciją. Na, bandysime jiems, joms tai išaiškinti, bet tam mums reikės jūsų paramos. Kai dėl struktūrinių problemų susijusių pabėgėlių perkelimu, 2016 metais bus teikiami siūlymai, tam tikros bendros taisyklės, kurios apims bendrą požiūrį pabėgėlių perkelimą ES viduje, taip pat bus kalbama apie humanitarnės tam tikras misijas, e, kurių tikslas išspręsti pabėgėlių krizę. Dabar dar kai kurie kiti tikslai. Svarbu, kad būtų numatyta galimybė legaliai ir saugiai atvykti ES asmenims, kuriems reikalinga apsauga. Antra. Būtina palengvinti tą spaudimą, kurį patiria pasienyje esančios valstybės narės palengvinti naštą tom šalims e, atskiruose regionuose, kurios e, priima daugiausia pabėgėlių. Ir taip pat numatyti paskatas trečiosiam šalims, kad jos e, gerintų bendradarbiavimą su ES, įskaitant ir migracijos valdymo sritį. Leiskite paaiškinti, kokia yra padėtis dabar Italijoje ir Graikijoje. Aš ten lankiausi. Ir galiu pasakyti, kad situacija panaši abiejose šalyse. E, situacija gerėjo, bet dar labai daug tebelieka nuveikti. Italijoje Lampedusa ir Trapani e, centrai veikia. Fozalo ir Porton Vetokli e, Sikanijoje galėtų būti atidaryti Jei tikėtume tuo, ką sakė Italijos administracijos darbuotojai, galėtų būti atidaryti jau netrukus, kai dėl Graikijos. Dabar Lesbo saloje tik Morija centras galėtų būti laikomas tinkamai veikiančiu. Toliau tebe vyksta statybos darbai tiek Lesbos, tiek Hiros salose siekiant išplėsti prieimimo pajėgumus. Prieš porą dienų už tai atsakingas ministras sakė, kad viskas bus paruošta iki šio mėnesio pabaigos arba kito mėnesio pradžios. Inžineriniai planai Graikijoje, kurių tikslas yra plėsti statybas toliau, e, tebe išlieka galiojantis. Dabar dėl Šengeno. Jūs visi puikiai žinote, kad Man tai yra ypatingos svarbos klausimai. Aš jau sakiau, kad Šengeno erdvės sukūrimas yra didžiausias ES pasiekimas, kuris turi būti gydamas visomis jėgomis. Gandų čia yra daug, daug ką skaičiau, tokių gandų daug skaičiau laikraščiuose. Tačiau noriu pasakyti štai ką. Mes esame ne tik sergitoje Europos sutarčių, mes esame ES piliečiai. Tad mes esame suinteresuoti saugoti Šengeną, nes taip, taip, Šengenas šiandien E, yra pastatytas ant kortos. Jeigu žlugs šiandienas, tai galiu pasakyti, kad tai reikš Europos projekto pabaigos pradžią. Mes labai daug nuveikėm per pastaruosius metus, sukūrėme bendrą bankų sistemą. E, šiandienas yra vienas iš didžiausių pasiekimų Ir tad turime jį saugoti, turime pasitelkti visas tam reikiamas priemonės. Tie, kurie pasako prieš šengeną, klysta, šengenas nėra problema. E, šengenas yra e, priemonė, tiesiog reikia geriau tvarkyti su pabėgėlių srautais, geriau juos valdyti. Ir manyčiau, kad e, būtina geriau e, koordinuoti pabėgėlių srautus ir geriau saugoti mūsų sienas. Tačiau jeigu norime saugoti sienas, tai tuomet turime paaiškinti visiems, kad mes nenorime, kad mums būtų keliama grėsmė, pabėgėliai nėra priešai, tiesiog valstybės nori ar, ar, ar norima sukelti kažkokių neskanumų, pabėgėliai dažniausiai nori tik prieglopščio, tik tiek. Taigi šiandienas yra labai svarbus dalykas ir mes darys viską, ką galime, kad šiandienas išliktų. Taip pat svarbu ir sienų apsauga. Jei jau kalbam apie sienas, aš jau tai sakiau savo pasisakymo pradžioj, mums ir toliau teks dirbti. Ir gal net anksčiau e, padarysime viską, kad būtų pasirengusi Europos sausumos ir vandens sienų apsaugos agentūra. Gal apie tai galėtumėte atsakyti, atsakydamas į kitą klausimų ratą, klausė pirmininkas. Ačiū. Pone pirmininkas, norėčiau užbaigti tik tai savo pasisakymą dėl kelno įvykių. Be abejo, tai yra regioninės valdžios struktūrų ir nacionalinės valdžios struktūrų kompetencijos rytis. Belgijos televizijoje, aš šiandien apie tai labai aiškiai kalbėjau, tyrimai tebe vyksta. Faktai tyriami. Na ir galutinė pastaba. Nepaidokime pabėgėlių ar migrantų su nusikalteliais ir teroristais. Jeigu paaiškės, kad jie yra nusikaltę, tai jie ir bus traktuojami kaip nusikalteliai, nes kažkas, kas padaro tokius šlikščius, tokius baisius nusikaltimus, turi būti, bet kas padaręs tokius nusikaltimus turi būti teisiamas, jis turi patekti į kalėjimą, jeigu negalime tų žmonių išsiųsti, nes ne visada juos galbūt bus galima išsiųsti. Tačiau reikėtų neapibendrinti pernelyg plačiai, nes laikotarpis tikrai kritinis ir visi turime elgtis labai atsargiai. Tikiuosi, kad Vokietijos struktūros išsiaiškins padėtį ir kad nebus ateityje tokių panašių dalykų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisarė. Sako pirmininkas, atsiprašau, kad turiu jūs nutraukti. Tiesiog jums pavyko atsakyti į visus užduotus klausimus ir tai yra puiku. O dabar keliaukim prie kitų kolegų, kurie nori jūsų paklausti. Gerbiami kolegos, gal galėtumėt neviršyti dviejų laiko minučių skirto klausimui, kad galėtume paskui e, laiku pradėti balsavimą. Kolegė Holmaier yra pirmoji srašė. Prašau. So, two, mi two minutes, please, your question. You're on the list. Dvi minutės jūsų klausimui. Jūs pirmoji sąraše. Kažkas įrašė jūs ten, norit jūs to ar ne. That's my time that I'm on the list. Na taip, taip, iš tikrųjų taip jau įvyko. Jūs atsidūrėte tame sąraše, o regis jūs to nežinojote so, <laughs> anyway, sorry very can much. We assume uh, some seriousness to the proceedings. Mrs. Holmeyer, up to two minutes, please. Prašom, neviršyti dviejų minučių. Um, I just wanted uh, to ask several things. Keletą dalykų norėjau paklausti. Pirmiausia, dėl Frontexo. Tebe turime daug problemų. Pabėgėlių prieimimo E, tuose karštuosiuose taškuose. E, sunku nuspręsti, ką gražinti, pažinau, Graikijos kranto, nes procedūros neaiškios. Ar galėtumėt pateikti informacijos apie padėtį, kaip išspręsti šią problemą? Nes e, reikėtų įgražinti žmonės, kurie neturi teisės atvykti Europos Sąjungą bet nereikėtų jų siūsti per Graikiją, paskui Makedoniją ir paskui likusias ES valstybės. Kaip reikėtų spręsti šitą, dėl kokios gražinimo politikos susitarti. Kitas klausimas būtų dėl laiko apribojimų. Dabar laiko problemų kyla. Jeigu 3-4 tūkstančiai pabėgėlių kasdien atvyksta į Graikiją, Mes negalim sakyti, kad vyksta tinkama migrantų srautų kontrolė. Mums net nepavyksta suregistruoti visų, kas atvyksta ES. Jeigu ta situacija tokia e, bus ir toliau, tai teroristai tiesiog panaudos piktam tą situaciją, ir, o nacionalistai migracijos problemą panaudos savo tikslams, sakydami, kad visi migrantai yra teroristai, nusikaltėliai ir taip toliau ir panašiai. Ir aš manau, kad iš tikrųjų problema yra, reikia dirbti greitai, kuo greičiau, kuo aiškiau turime susitarti dėl gražinimo politikos. Dėl perkelimo schemos reikia pasakyti, kad ji kol kas neveikia, daug žmonių, pernelyg daug, e, tebelieka neperkelti, tad sistema neveikia, tad ar galėtumėte pateikti informacijos daugiau apie tai, E, kaip jūs esate susidaręs, kokį darbų kalendorių turite, pirmininkas kolegos? Noriu sąžininkai elgtis su visais. Aš jau seniai užbaigiau kalbėtojų sąrašą ir sakiau, kad e, daugiau asmenų norinčių kalbėti nebeįtrauksiu į jį. E, turiu dar tokį rezervo sąrašą, taip vadinamą, jeigu liktų laiko. Jeigu, kaip jau sakiau, jeigu turėsim laiko, jeigu ne, tai turėsim galimybę klausti kitą kartą. Tad el, noriu elgtis sąžiningai su visais. Kolega Fernando, prašau. Chair. Ačiū, pirmininkė. Mane Avramopulas, aš sėdžiu štai čia. Truputėlis humoro, kai šį rytą atvykau į Europos parlamentą, labai lyjo ir buvo taip tamsu, kad kai išgirdau labas rytas, aš pagalvojau, kad čia jau per nelik optimistiškai pasakyta. Taip pat kaip ir sveikinimai su naujais metais, linkėjimai, kad tai būtų geri metai tikrai irgi per, per smagiai pasakyta, kažin ar tai bus geri metai, ypač jūsų komisario kompetencijos rytyje, tai bus sudėtingi metai. Ir iš esmės reikia kalbėti apie prieštarą tarp pareiškimų, deklaracijų, geros valios, kurį išreiškia mažoris ir faktų. Ypač galvojant apie tai, kaip dirba ES institucijos Mes girdėjome, kad priimtas sprendimas dėl Turkijos. 3 milijardai eurų maždaug staiga yra skirti Turkijai padėti mm, suvaldyti pabėgėlius, bet tų pinigų nėra. Tas pats dėl visų tų sumų, dėl skaičių žmonių, kuriuos reikia perkelti es viduje, visas tas laikas, greitis, pagreitis rodo, kad reikia 75 metų, kad būtų galima įgyvendinti mm, tuos planus dėl tokių skaičių asmenų perkelimas viduje, kiek yra numatoma, kas yra planuojama ar komisijos. Tas pats pasakytina ir apie teisinį planą dėl atnau, prieglopšio paketo atnaujinimo pakeitimo. Uh, Taip, kai kas sako, kad um, Dublinas yra pasenęs, kad prieglapščio paketą reikia atnaujinti, tačiau didžiausia problema yra valstybių narių noros toka laikytis bent jau dabartinių taisyklių, tai yra Dublino reglamento, kuris buvo patvirtintas ir atnaujintas praeitoje kadencijoje prieglapščio paketas, toliau Šengeno paketas, praeitoje kadencijoje patvirtintas, atnaujintas. Tai aš noriu jūsų paklausti, kaip jūs vertinate Europos komisijos pajėgumus sukurti mm, konstruktyvų dialogą su tomis valstybėmis narėmis, kurios visiškai nenori laikytis privalomų šiandien ar prieglapšio paketo nuostatų. Visų pirma, tai reikia padaryti, tik paskui galvoti, kaip atnaujinti, patobulinti prieklapšio paketą ir šiandieno paketą, galvojant apie ateitį. Ačiū. Pas Koelgė. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, três questões. Primeira. Dėkuoju, ponia pirmininkė, ponia komisijos narė. Jūs e, paminėjote didesnį, didesnį solidarumo būtinybę tarp valstybių narių. Komisija ėmėsi tinkamų iniciatyvų, tačiau valstybės narės e, nieko nedaro. Nuo rugsėjo mėnesio buvo bandoma įtvirtinti perkelimo sistemą. Kaip galima atremti iššūkius, jeigu tiek mažai kol kas konkrečiai dar padaryta. Ir kol kas tik tai 200 numatytų procedūrų iš 600 e, yra įgyvendinamas. Jūs taip pat kalbėjote apie iniciatyvų sienų kontrolės klausimų, apie Frontex, apie prieglopšio teikimą 700. Čia taip pat e, reikia daug papildomų dalykų, 350 papildomų postų. Tačiau kur visa kita, dabar kalbant apie hotspots Graikijoje, reikia vis dėlto konstatuoti, kad e, daug kas šioje srityje neveikia. Komisija siūlo padėti Graikijai registruojant migrantus Eurodok kaip tik tai tam ir buvo sukurta, kad užsijimtų tokio pabudžio iššūkiais. Toliau šiandienas aš puikiai girdėjau, ką jūs sakėte, tačiau ar komisija gali viską užtikrinti, kad sienos būtų tinkamai kontroliuojamos, tačiau ar tos priemonės bus e, visiškai suderinamos su šiandienu nes sienų kontrolė gali tapti ir nuolatinė. Na dabar. Dank u wel, voorzitter en meneer de commissaris. Dėkuoju, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai. Noriu grįžti prie interviu, kurią, kurį jūs daite e, flamandų kalba e, rengiamai e, televizijos laidai. Problema yra ta, kad e, Graikija, jūsų valstybė ir Italija atvėrė duris migrantams iš artimųjų rytų labai plačiai. Jūs sakote, jog e, Komisija yra sutarčių sergėtoje ir valdo prieglopščio teikimą, bet Dublino reglamento kontekste kol kas jūs tik tai suteikėte 3 milijardus eurų Turkijai ir bandėte suvaldyti tos migrantus srautus, dabar jūs siūlote e, Europos sienos apsaugos pareigūnus, tačiau jie negali apsaugoti visiškai mūsų sienų ir migrantai vis dėlto patenka pas mus. Jie gali tik nukreipti tos migrantus, tačiau galbūt teks uždaryti sienas. Panas Diprai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, jog visiškai pritariu tam, ką sakė kolega Lopes Aguilar. Iš tikrųjų, ponė komisijos nary, mes atsidūrėme institucinėje aklavėtėje. Mes norime, kad būtų bendra migracijos ir prieglobčio politika, tačiau viskas priklauso nuo valstybių narių geros valios ir institucinių požiūrių tokia situacija neprimtina. Mes turėsime keisti taisyklės e, institucinių požiūrių, nes antraip nieko nebus. Jūs sakote, jog šiandieno informacijos sistema turi būti stiprinama puiku, reikia taip daryti ir reikia e, užtikrinti nuolatinę kontrolę ties išorinėmis sienomis. Tačiau jeigu valstybės narės nepateikia reikamos e, informacijos apie užsienio kovotojus, tai tuomet irgi nebus veiksmingumo. Veiksmingumas e, dabar yra e, vos nenulinis šito požiūriu, todėl taisyklės turi būti keičiamos. Frontexas, jūs sakėte ir aš tuo džiaugiuosi, jog Frontexas bus stiprinamas ir jos stiprinamas prerogatyvos. Tačiau kas keičiasi? Jisai turės iniciatyvą gražinimo klausimo, o e, kalbant apie išorės sienų kontrolę, jam nepakaks finansavimo ir išteklių, nes Frontexas neturi pakankamai personalo. 900 valstybės narės gali duoti 400, tad e, dabar viskas priklauso nuo valstybių narių. Ir aš vėl grįžtu prie institucinės e, architektūros mūsų. Toliau Turkija. Čia yra tam tikra užnuodyta tam, tam, tam, tam tik, tikra užnuodyta dovana dėl to sąrašo saugių kilmės valstybių. Kaip bus su Turkija? Turkija gali būti laikoma saugia valstybė ir čia turime galvoti apie tai, e, kokias duris mes atversime Erdoganui taip darydami. Tačiau yra pasirašyta redmisijos sutartis ES ir Turkijos. Ir jeigu mes Turkiją laikome saugia valstybė, tai e, arba tiksliau, jeigu Turkijos nelaikysime saugia valstybė, kaip bus su redmisijos sutartimi? Kaip bus vienu ir kitu atveju, kaip šitie dalykai susiję? Pane Činičiai. Dėkuoju, pane pirmininkė. Dėkoju komisarui už dalyvavimą posėdėje ir už žanginį žodį ir už praeitais metais atliktą darbą bei už puikų bendradarbiavimą su parlamentu. Kalbant apie terorizmą, tai manau, kad galime teikti, jog terorizmas, teroristai mus e, užklupo ne, netikėtai, todėl kad keitė savo darbo e, metodus, išpolių metodus. Tad e, norėčiau paklausti, kas numatoma daryti prevencijos e, srityje, radikalizavimo prevencijos srityje, taip pat e, verbavimo per internetą e, srity, e, kovojant su verbavimu per internetą. Ir taip pat turime spręsti integracijos e, problemas, o prevencijos priemonės turi būti turbūt įgyvendinamos ir e, per e, švietimo sistemą ir kitais lygmenimis. Tad ką konkrečiai galime e, padaryti šitais klausimais ir kaip bus veiksmingai kovojama su organizuotų nusikalstamumu, nes terorizmas ir nusikalstamumas yra susiję dalykai, pavyzdžiui, nelegalus nelegaliai ginklų prekyba irgi turi ryšių su terorizmu. Ir ką galime padaryti, stiprindami bendradarbiavimą, keičiantis informaciją bei atliekant tyrimus, e, taip pat stiprinant e, teisminį e, bendradarbiavimą. Dėl migracijos dar keletą žodžių. Dėkoju, kad jūs teisingai itališkai e, ištarėte hotspot atitikmenį itališką. Aš manau, kad migracijos rytyje turime skirti e, ypatingą dėmesį nepilnamečiams. Um, so next is Ponas Boni. E, dziękuję bardzo za takie pełne. Labai ačiū. Komisarė už labai išsamų įvairių klausimų pristatymą. Man atrodo, Europos komisija ir Europos parlamentas tikrai labai daug dirba tokiais sudėtingais klausimais kaip terorizmas ir pabėgėliai. Tačiau aštriausia dalis, aišku, aktualiausia, problematiškiausia yra įgyveninimas ką daryti dėl keitimos informacija realiųjų laikų, ką daryti su žmonėmis, kurie štai tuo momentu kerta sienas. Um, atrodo, kažkas yra daroma, bet ar galėtumėm padaryti daugiau dėl išmaniųjų sienų, dėl šiandienos, šiandienos informacijos sistemos. Ką galėtumėm padaryti, kad priversumėm žvalgybos tarnybas ar kitas teisės saugos tarnybas keistis informaciją? Uh, vis dar neturime išsamaus keitimosi duomenimis visapusiško. Taip, galvojame apie mm, Europos pasienio kontrolės tarnybą, bet reikia suvokti, kad vienas dalykas yra idėjos. Tai gerai, aišku, mes galime uh, um, tūkstančius idėjų pasiūlyti, tačiau mums reikia gyvenimo, mums reikia, kad komisija imtųsi lyderio vaidmens ir kad valstybės narės dirbtų. Anahanė. Tack så mycket. Eh, om vi nu ska kunna möta dem. Dėkoju. Jei norime kovoti su tomis žmonių dramomis, turime būti solidaresni, nes kol kas to solidarumo dėja trūksta. Kiekvienas siūlo pačius įvairiausius sprendimus. Svarbiausia yra surasti tam tikrus sąlyčio taškus. Tačiau ką daro Europos komisija, kad tie bendri sąlyčio taškai būtų surasti? ir ką Europos komisija daro su tais, kurie solidarumus demonstruoti net neketina, ką darote ir ką darysite. Yra keletas valstybių narių, kurios prisėmė didžiulę atsakomybę. Štai mano šalyje, Švedijoje, ta atsakomybė buvo prisimta. Priėmėme daug mm, nepilnamečių, be jokios palydos, be šeimos narių. Problema mums kyla ne tik ekonominė. Problema yra kita. Tiesiog nebeturim vietų mokyklose, pabėgėlių priimimo centruose. Ir e, tai yra tie klausimai, į kuriuos reikia atsižvelgti, tačiau kas vyksta. Jeigu solidariai šio klausimo nespręsime, tai kuo viskas baigsis ir ką ketinate daryti, kad būtume solidaresni. Kolegė Jotova. Благодаря, господин председател. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, aš taip pat sveikinu su naujais metais. 2016 tikės, tikiuosi bus geresni mums visiems. Migracijos problemos galbūt bus išspręstos. Aš turiu tris klausimus. Pirmiausia, kaip galėtumėt pakomentuoti tai, kad kai kurios valstybės nori uždaryti savo sienas kokį atsakymą pateiksite toms valstybėms narėms. E, regis yra kuriama nauja agentūra. E, kodėl? Mes kalbame tik apie Šengeno valstybės narės. Juk už sienų yra ir kitų valstybių. Jos nėra Šengeno zonos narės, bet yra uh, ES narės - Bulgarija, Kroatija, Rumunija. E, daug klausimų kyla dėl šių šalių. Ar Europos komisija yra atlikus kokią peržiūrą po vadovų sutikimo su Turkija? Ar komisija turi supratimą, kaip šalis laikosi savo įsipareigojimų tvarkantis su migrantų strautais? Šalia tų numatytų ribinių dydžių, šalia jūrų kelių migrantams yra trečias kelias laivais, upėmis per Bulgarijos ir Turkijos sieną. Šeši e, šimtai vaikų atvyko per keletą dienų be, be tėvų vieni. Taigi situacija tikrai kelia nerimą. Dėkui. Eli. Yes, thanks. Um, dear Commissioner, I acknowledge the. Ačiū, komisarė. Vertinu komisijos pastangas pabėgėlių apsaugos rytyje, bet noriu labai atvirai pasakyti, tai neveikia. Išburtas ratas, pavyzdžiui, tų karštųjų prie, taškų prieimimo centrų gyvenimas Italijoje e, dar pablogina situaciją. Dabar tie, kas atvyksta, um, ir tai yra tie, kurie galėtų ir kurie negalėtų dalyvauti perkelimo sistemoje, tačiau prieglopščio skirimas yra individuali sistema. Dabar tie žmonės siunčiami į uh, tuos centrus vaikus, jie neinformuojami apie jų teises ir gali būti ten laikomi net irgi iki vienerių metų prašo prieglopščio. Kaip jūs vertinate žmogaus teisų situaciją, taikant tokias naujas sistemas? Tie, kas gali um, pasinaudoti perkelimo sistemą, jie tiesiog sodinami ir vežami, niekas nepasakoma jiem, kas, kas bus su jais, tik tai pirštų ant spaudai paimami ir siunčiami kažkur tai. Iš Lampedusos 200 žmonių supra, suprotestavo dėl to, jie nežino, nežino, kokia yra jų ateitis, kaip mes galime elgtis ir su žmonėmis. Jie bijo to registravimo ir galvoja, kad iš tikrųjų situacija dar labiau blogėja. Ir tai yra dar būdas, kaip jūs sakote, tai, tai buvo bandoma sumažinti tą naštą fronto linijoje esančiose valstybėse, bet pavyzdžiui, dėl to 100, e, palyginti su 160 tūkstančių žmonių, kas buvo pažadėta perkelti iš Italijos. Iš tikrųjų, mes ne, mums labai reikia, kad būtų peržiūrė Dublino sistema. Ji iš pat pradžių buvo labai veidmainiška, bet e, ypač jeigu galvotume apie situaciją pasienio šalise, mums reikia e, perkelimo privalomo ir Tai būtų vienas iš elementų, nes kaip kitaip gali dalyvauti ES, neprisimi teisingos tenkačios našos dalies. Ir mes turime sutarti dėl pabėgėlių statuso. Mes negalime priversti mokėti pabėgėlius už tai, kad yra pasikeimo tarp valstybių narių, tarpusavyje. Bet to dar vienas dalykas, teisinė. Um, um, tai visos teisinės prie, apsaugos priemonės, teisinė pagalba, tie asmenys, kurie atvyks vyksta mm, į ES, mato, kad iš tikrųjų ES nėra tokia vieta, kur sąžiningai taikomos visos taisyklės. Muchísimas gracias, presidente. Gracias y feliz eh, año, buen año, señor comisario. Dėkuoju, ponė komisijos nariai. Noriu palinkėti laimingų ir e, gerų metų tiek e, jums, mums ir visai Europai. Manau, kad uh, Komisijos prioritetas šiais metais bus kova su terorizmu ir kad bus atitinkamai užtikrinamas ir finansavimas siekiant šio tikslo. Kalbant apie šią sritį ir apie kovą su terorizmu ne tik tai Europoje, bet, bet ir tarptautinių, platesnių mastų, turiu galvoje pastarosius išpolius Stambulė ir kitur. E, kaip šitie iššūkiai bus atremiami. Žinome, jog aukų yra daug, mes turime ginti savo vertybės, tarp kurių yra ir teisiai į gyvenimą. Ir šitame kontekste mes nepakankamai galbūt kalbame apie aukų teisės. Aš prieš keletą metų uh, Norėjau, kad būtų priimta direktyva dėl e, terorizmo aukų teisų, tad norėčiau paklausti, kada komisija pagaliau pateiks direktyvos projektą direktyvos, kuri reglamentuotų aukų teisų klausimą. Pone Viland, dėkuoju, pane pirmininkė. Kadangi aš kalbėsiu švediškai, tai norėčiau, kad jūs e, užsidėtumėte ausinės ir klausytumėte svertimo. Uh, Aš e, turiu pasiūlymą jums. Yra nemažai migrantų, kurie turi būti gražinami ir, ir kuo greičiau. Man nerima kelia tie atvejai, kuomet tokie asmenys vis dėlto lieka valstybėje, tol kol priimamas sprendimas juos išsiųsti. Kartais tai užtrunka net dešimt metų. Ir tai kelia didelį nerimą. Ar jūs nemanote, kad e, būtų įmanoma užtikrinti, kad e, kuomet tie asmenys lieka taip ilgai, galbūt e, tuomet kai kuriems iš jų būtų įmanoma išduoti laikiną leidimą e, gyventi, nes e, kai kurie iš jų e, įrodo, jau gali integruotis. Ką jūs manote apie tai? Nes iš pradžių gali būti priimamas sprendimas gražinti tą asmenį, bet galbūt paskui padėtis pasikeičia ir jisai gali lygti. Pane Umberga. Dėkuoju, pane pirmininkė, dėkuoju komisijos nariui taip pat. Padėtis blogėja nuolat ir visi tai pripažįsta. Aš taip pat esu Švedijos e, pilietė, kaip ir e, kolegė. Mes e, atkūrėme asmens tapatybės tikrinimo mechanizmus pasienyje. Dabar yra numatomas, numatomi kiti paskirstimo kriterijai. Aš manau, kad mano valstybėje, mano valstybė priima per daug migrantų. Kas yra numanoma daryti, pavyzdžiui, Švedijos atveju? Ką komisija nu, numato daryti? Frontexas, aš manau, kad Frontexas dažniausiai užsima socialiniu gelbėjimu negu kitais e, dalykais. Galbūt reikėtų peržiūrėti Frontexo mandatą, jo įgaliojimus. Kalbant apie Turkiją, ar jūs e, nematote, kad e, reikėtų labiau kontroliuoti social rescue aspektą čia ir galbūt Turkija turėtų imtis daugiau priemonių, užtikrindama, kad migrantai iš Turkijos nepatektų į Europą. Aš matau, kas vyksta Vokietijoje, Švedijoje, matau, kokie yra nauji smurto protrukiai. E, ir atsitinka kartais taip, kad migrantų grupuotės užpuola vietinius gyventojus, privartauja moteris ir policija bando žlaistyti tos dalykus ir nenori viešai apie tai kalbėti. Ar jūs manote, kad tai yra normalu? Apie šitos dalykus yra nekalbama, nutylima visą tai. Aš manau, kad tai yra baisu. Ir todėl noriu paklausti, ar jūs manote, kad ministrai, žiniasklaida, policija nutyli šitos dalykus? Ponas Petersen, dėkuoju. Visų pirma, Norėčiau padėkoti Jums už, atliek, už Jūsų atliekamą darbą. Manau, kad e, Jūsų kompetencijos rytis šiuo metu yra galbūt pati svarbiausia Europai. Aš manau, kad 2016 metai galbūt bus dar sunkesni negu 2015. Manau, kad e, mes turime siekti bendro sprendimo, ne kiekvienas veikti atskirai nacionalinių lygmenių. Aš suprantu, kad komisija nori reaguoti į tai, kas e, vyksta Danijoje, kad turi reaguoti tas nuostatas dėl e, turto konfiskavimo, nes apie tai kalbama tarptautinėje žiniasklaidoje taip pat. Aš e, norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate situaciją, nors tas įstatymas vis dėlto dar nepriimtas. Toliau klausimas dėl šiandieno. Šiandieną mes turime išsaugoti, tai yra mūsų bendradarbiavimo vienas iš labai teigiamų rezultatų, tačiau man nerima kelia domino galimas e, efektas, jis praktiškai jau prasidėjo. Europoje valstybės narės vėl atkuria sienų kontrolę. Ir atrodo, kad padėtis tampa nebelabai kontroliuojama dėl to. Uh, Aš e, manau, pana komisijos nariai, kad jūs turite siekti bendro sprendimo, tai vienintelis praktinių požiūrių tinkamas dalykas. Pone komisijos nariai, ar jūs e, matote gilinti dialogą su valstybėmis narėmis tam, kad būtų išsaugotas šengenas ir kad valstybės narės neatstatytų nuolatinės sienų kontrolės? Nes e, dabar matome, kad padėtis šito požiūriu blogėja ką jūs numatote daryti bendraudami su valstybėmis narėmis ir kaip jūs numatote toliau e, gilinti tą dialogą. Kolegos, visų pirma, labai dėkoju e, visiems, bet e, gal, gal net nepastebėjote, bet iš tikrųjų visi apsiribuojate dviem minutėmis pasisakydami, tai įspūdinga. Dėkoju tikrai už tai ir dabar komisaras galės pakankamai civilizuotai atsakinėti į klausimus, nereikės beprotiškai skubėti. Aišku, jeigu liks laiko, jeigu liks laiko, pabandysime dar suteikti žodį ir kolegoms iš rezervo sąrašo. Tikrai jis labai labai ilgas, pane Herbert. Tai yra žmonės, kurie paprašė žodžio jau po to, kai kalbėtojų sąrašas buvo užbaigtas. E, iš tikrųjų, jau kuris laikas praėjo nuo to, jeigu norėtumėt. Kaip čia geriau pasakyti, nauji metai nerandu tinkamo žodžio. Jeigu norėtumėt e, kažką tai tokio parodyti, na, kit, maloniai pasielgti kitų atžvilgių, nežinau, pažiūrėsime, nerandu žodžio tinkamą. Tai dabar tiesiog komisarui suteikiu žodį. Aš labai dėkuoju dar kartą tiem, kurie laikėtės pasisakymą laiko. Barbara, kitą kartą tikrai jums pirmai suteiksiu žodį. Well, uh, I don't hide that I'm... Uh, <coughs> Kągi, neslėpiu, kad uh, dabar daugiau įkvėpimo jaučiu nei uh, prieš ateidamas į šį posėdį po visų šitų jūsų klausimų. Aš galiu pasakyti ir mano tokia pirmoji pastaba dėl mūsų diskusijų būtų. Uh, visas parlamentas ir jūs ypatingai tikrai labai jautriai reaguojate į šios klausimus. Aišku, politiškai tai nėra lengvi klausimai, bet jūs tikrai norite išsakyti didžiulę paramą šioms pastangoms ir esu už tai labai dėkingas. Yra daug dalykų, kurie yra aiškus, dabar aš jau iš esmės bandau atsakyti jūsų klausimus. Tie, kas valtimis ar laivais atvyksta į Graikiją, turi iš karto būti nugabenti į e, vadinamosius karštuosius taškus, priimimo centrus. Ir sistema turi pradėti veikti iš karto. Aš noriu e, sąžininkai atvirai pasakyti, uh, Taip, iš pradžių tie pirmi keli mėnesiai buvo prarasti, gal pusmetis ir e, kelišimtai tūkstančių žmonių, kurie kirto jūrą e, labai pavojingomis sąlygomis, atvyko ir nerado jokios prieimimo sistemos, jie pradėjo blaškytis po Europą. Aš jau čia parlamente prieš kelis mėnesius pasakiau, Europa ir valstybės narės tiesiog susidūrė su netikėta situacija, nepasirengusios. Na, dėl šių metų optimizmo irgi netiek daug turiu. Aš, aš bijau, kad jeigu dar daugiau valstybių bus destabilizuotos tam mūsų kaiminystėje, tame regione, tai bus dar daugiau um, pabėgėlių, tai reikės gelbėti gyvybę, saugoti mūsų sienas ir įgyveninti mūsų politiką. E, karštusiuose taškuose iš karto pradedama registracija ir pirštų atspaudų paėmimas. Jeigu asmo paprašo prieglopščio, procedūra turi e, būti pradėta ir tada reikia galvoti apie perkelimą ES viduje. Kaip jūs sakėte, perkelimas ES viduje neveikia ir aš patvirtinu tai. Raginu valstybės narės bendarbiauti šio klausimu. Jūs labai teisingai pasakėte, eina kalba apie gyvendinimą. Tai yra problema parlamentas, komisija. Mes atlikome savo darbą ir toliau darysime tai, ką turėtumėm daryti. Tačiau jeigu valstybės narės ar kažkurios vyriausybės yra savo vietos reikalų kalinės, tai aišku, įkaitės, aišku, kad jos negalės nieko padaryti. Ir tie, kas neprašo prieglopščio, neturi teisės į prieglopšį, aišku, taikomas gražinimas. Teisingai sakėte, kad esminis dalykas yra laikas. Ar tai būtų registracija, perkelimas es viduje, ar gražinimas. Mums reikia tų prieimimo pajėgumų. Ir e, galbūt, jeigu reikia, ir sulaikymo pajėgumų. Aišku, viskas turi būti daroma žmoniškai, laikant žmogiškumo vertybių. Uh, E, jis teisingai sakė, aš daug keliavau dabar nuo Maroko į Pakistaną paskutiniais mėnesiais, iš daugelio valstybių grįžau su didžiuliais įsipareigojimais, pažadais ir gėlėmis, tačiau kitą dieną nieko nevyksta. Ir e, pirmosios vykdytos operacijos žlugo. Pakistanas nenorėjo priimti atgal savo piliečių mes turėjome primiktinai pareikalauti to dar kartą. Tai yra misija, vyksta dėrybos dabar. Ir šiuo labai jautriu klausimu visose valstybėse narėse yra problemų. Taigi tas redmisijos jungtinis komitetas, kaip tikimasi, tikimasi, kad pateiks pozityvių rezultatų. E, su Maroku pradėjome dialogą reikia geriau uh, įgyveninti, geriau orientuoti mūsų užsienio politiką darbę su šiomis valstybėmis. Ir per artimiausias savaitės e, tai darysime. Vyksiu ten. Dabar perkelimas viduje. Uh, Kalbame apie Graikiją ir Italiją. Įvertinus tai, kas buvo pradžia su šia pabėgėlių migrantų krize, tos abi valstybės dėjo didžiulės pastangas. Mes padėjome jom, mes paremėme jas, mes suteikėme joms tą, ko, ko joms reikėjo. Aš tą sakiau savo įžango žodį ir toliau tęsime tą darbą. Graikijoje kandidatai perkelimai es viduje sudaro apie 539, Italijoje 531 yra pažadai apie 500 tūkstančių Graikiją, apie 150 tūkstančių Italiją. Ekspertai greitai susitiks. 190 e, perkelimo viduje tokie pažadai. Bet dabartinis atvykimų srautas yra toks didelis, kad neįmanoma užtikrinti perkelimų dabar. Nepakanka to ir galvojant apie Graikiją ir ar migrantus, kurie atvyksta į Italiją, kurie negali pretenduoti į apsaugą, tai yra didžioji dauguma jų dabar. Valstybės narės turi daugiau investuoti į perkelimo es viduje procesą. Kol kas to nėra, kaip aš jau sakiau, e, dėl Graikijos aš tą sakiau. Noriu patikslinti vieną dalyką. Du kolegos kėlė klausimą, ar aš atstovauju Graikijai. Ne. Tačiau aš atstovauju Europai Graikijoje. Aš vykstu ten, e, teikiu patarimus ir duodu nurodymus. Ir galiu pasakyti, kad situacija keičiasi. Tikėkime, kad e, per šį mėnesį visi jų įsipareigojimai bus įgyveninti ir sistema tinkamai veiks vietoje. E, perkelimo e, Graikijoje skaičius 72. Kodėl? Tarsi įsipareigoja ir iš dalies vyksta procesas. Taip pat ir per koordinuojamus veiksmus Junktinių tautų pabėgėlių komisaro biuru. Kažkiek taškai vietoje veikia ir dėl tų migrantų, kurie atvyksta į Graikiją, kurie neturi pretenzijų į apsaugą, yra maž, apie ketvirtadalis dabar yra atvykimų ir tas skaičius auga. Valstybės narės irgi turi daugiau investuoti į šį procesą. Tikslas yra matyti, sulaukti apčiuopiamų rezultatų iki vasario Europos vadovo tarybos. Jūs palinkėjote gerų metų. Aš sakiau, na, dėl tų gerų neaišku, bet, na, tikėkime bent optimistiškų naujų metų, nes iš tikrųjų mes esame dabar jau paskutinėse gynybinėse fronto linijose, galvojant apie šią labai tragišką situaciją. Aš noriu tikrai labai atvirai su jumis kalbėti. Aš jau sakiau, esu labai op didelis optimistas gyvenime bendrai, bet aš suprantu, kokia yra situacija, žinau, kokia yra situacija, aš uh, aiškiai galiu įvertinti, kokia yra situacija toje pasaulio vietoje, tai tikrai negaliu taip smarkiai džiaugtis su optimizmu. Reikia renktis. Dėl Turkijos, kaip jau sakiau, dar netėjome iki to momento, kurio siekėme. Patvirtiname veiksmų planą, tačiau reikia rezultatų. Mes norime visų pirma, kad srautai būtų suvaldyti, antra, kad būtų efektyviau kovojama e, su kontrabandininkais, kurie prekiauja žmonėmis, su, su, su jų visomis struktūromis. Ir tai tikrai mes nes nenuleisime rankų, mes tęsime dialogą, palaikome kontaktus. Dėl to, ką panas Koelio pasakė, mums vis dar stinga ekspertų, tačiau jie po truputį atvyksta, vyksta procesas, valstybės narės turi užtikrinti, kad prieglapščio procedūros būtų iki galo užbaigtos, kad būtų visa įranga kuri yra reikalinga e, valstybėms narėms, saugumo patikrinimams, karštuose taškose, kitose įvažiavimo taškose, kad būtų aprūpinta ta įranga. Toliau dėl piršto atspaudų paėmimo, kad būtų pilnas patikrinimas. Toliau migrantų dokumentai. Tai absoliučiai būtina, kaip žinote. Sisteminis visų, e, sistemingas visų migrantų tikrinimas pagal žengeno sistemą kad būtų galima identifikuoti tos asmenys, kurie kelia potencialiai saugumo grėsmę. Ir vakar mes patvirtiname dar vieną labai svarbų Graikijos prašymą dėl dar 90 Eurodac um, įrenginių. Dar buvo klausimas, ar yra kokia alternatyva bendram atsakui, europiniam atsakui. Aš galiu Jums pasakyti, kad tikrai dėsiu visas pastangas, kad valstybės narė suvaidintų savo vaidmenį, prisidėtų kiek reikalinga ir visi nauji pasiūlymai, kurie bus teikiami ateityje, bus skirti sustiprinti ES įstatymo viršenybę Dėl saugiklių. Turkija. Galiu pasakyti, komisija galvoja, kad Turkija tenkina prieglopšio direktyvos keliamas sąlygas, kad būtų įvardyta kaip saugi kilmės šalis. Yra atitinkami saugikliai, kurie leis užtikrinti, jog tie m, mm, Turkijos piliečiai, kuriems tikrai reikia tarptautinės apsaugos, neišslys pro tą tinklą akis, kaip mes sakome, neprasprūs pro pirštus. Ir tai yra numatyta ir Turkijos e, bendrave veiksmų plane. E, tikrai e, nėra jokių įsipareigojimų nei viena kita kryptimi, kurie užbėgtų už akių ES vidaus diskusijoms. Apspręsau dabar jų veikti. Dėl redmisio susitarimo ir saugiklių. Dar noriu ką pasakyti. Turime nepamiršti, kad toks susitarimas palengvins neteisėtų migrantų gražinimą. Ir mums, mums to reikia. Tačiau valstybės narės dar turi įgyventi, e, e, jeigu reiks, valstybės narės turės individualius atvejus nagrinėti individualiai. Kolegos, aš pristariu jūsų vertinimui, kad tikrai niekas negali ignoruoti to, jog valstybės narės yra atsakingos už įgyvendinimą. Ne visuomet taip būna, e, ne visuomet taip vyksta, bet aš žinau, kad de facto yra jau daugiau bendradarbiaujama tarp valstybių narių, taip pat ir es kontekste, sprendžiančios iššūkius. Mm, dabar jos žino, kad tikrai neįmanomas joks kitas sprendimas, kaip tik tai dirbti iš vien. Tas pats pasakytina ir apie keitimas informaciją. Kai kas iš jūsų tai minėjote. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir kadangi saugumo klausimai patenka į mano kompetencijos rytį, aš galiu pasakyti, kad štai čia yra didelė spraga. Kai kurios valstybės narės, jei ne visos, e, geriausia informacija pasilieka savo Taip, jie mielai priima informaciją, bet nebūtinai dalyjasi ją. Pateiksiu pavyzdžių. Vienas iš Paryžiaus išpolio organizatorių kirto keturias ES valstybės narės ir tris vakarų Balkanų valstybės. Atvyko į Belgiją organizavo, planavo teroristinius išpolius, po to jos surengė ir jie, jie visą tai galėjo padaryti dėl to, kad atvyko čia, o valdžios institucijos atitinkamų valstybių nesikeitė informacija. Jeigu jos būtų tai padariusios, būtų buvę galima sustabdyti tai. Ir, e, kuomet jūs esate ar, ar, ar namuose, ar, ar čia, ar kitur, um, juk jūs palaikote, turite ryšius su atitinkomomis tarnybomis, tai aš labai prašyčiau jūsų paskleisti tą žinę. Boni, sakėte, aš visiškai uh, sutinku su jūsų pastabomis. Pane Kengi Dėkoju už e, tavo komentarą dėl itališko akcento. Tai man teikia e, vilties ir e, toliau tobulinsiu italų kalbą ir kitą kartą net atsakysiu galbūt itališkai. Organizuotas nusikalstamumas ir radikalizacijos prevencija yra dar vienas labai svarbus prioritetas. Visiškai sutinku su jumis ir labai daug dirbame šiais klausimais. Kaip žinote, mes nesėdėjai. Mm, galėjome pasidžiaugti, kad pradėtas struktūrinis bendarbiavimas šioje srityje su interneto teikėjais. Tai buvo stikimas už uždarų durų, akivaizdu, buvo vidaus reikalų ministrai dalyvavo. Uh, Um, ES ir mes tikrai labai atvirai, nuoširdžiai padiskutavome su šio sektoriaus atstovais visas galimybės ir siekėme rezultatų, kad būtų galima kovoti su radikalizacija. Tai yra itin aktualu Europoje. Toliau dirbsiu su Monika ir su kitais šešėliniais pranešėjais dėl mm, terorizmo direktyvos. Dabar dėl Enslenskos dėl perkelimojas viduje mechanizmo, jis duos mm, rezultato tik tuo met, kai pradės veikti, kaip aš jau sakiau pradžioje. Tuomet galėsime įtikinti migrantus, kad jis egzistuoja jų apsaugai, vardan jų apsaugos. Dabar dėl aukų Kaip žinote, yra uh, direktyva dėl uh, nusikaltimo aukų ir kolegė Vera Jurova yra atsakinga už tai. Taip pat yra, yra atitinkama nuostų ir terorizmo pasiūlyme. Dabar dėl to, ką panas Peterson pasakė, dėkoju už jūsų žodžius, už jūsų palaikymą. Žinoma, tęsiu dialogą su visomis valstybėmis ir pagrindinėmis trečiosiamis valstybėmis. Noriu dar dėl šiandieno pakalbėti. Eina kalba ne vien tik tai apie migraciją ir saugumą. Jeigu sienos bus uždarytos, ant kortos bus pasakyta ekonomika, jai iškils grėsmė. Tie, kas kalba apie e, šiandieną, būtent taip, kaip mes girdime dabar, e, kai kurie žymus Europos politikai pareiškia, kad šiandienas neveikia, šiandienas yra miręs, jie turi suvokti, kad aišku yra ir kitų labai svarbių elementų susijusių su šiandieno ateitimi. Ir aš mm, manau, kad tikrai reikia pasikliauti dialogu su ministrais ir, ir, ir kitais, ir, ir jos nuolat kviečiu ir nuolat laikau ryšį telefonu. Uh, Ir pabaigai, pirmininkė, dar keletas bendro politinio pobūdžio minčių. Turime pripažinti, kad pabėgėlių krizė ir visi jos padariniai kelia pavojų ES esmiai. Jie kelia pavojų mūsų solidarumui ir sanglaudai, bet ir pačiam Europos projektui. Alternatyvų nėra, mes turime judėti kaip sąjunga, mes turime įgyveninti Europos integracijos procesą arba Europa grįž prie savo tamsios praeities. Kodėl aš kalbu taip aštriai? Todėl, kad ši krizė yra testas Europai, Europos institucijos institucijoms, Europos politiniai sistemai, valstybėms narėms ir piliečiams. Tai yra momentas, kuomet reikia imtis drąsių sprendimų, pasidalyti solidarumo atsakomybę, galvoti apie turinį ir esmę. Mes turime panaudoti visas turimas priemonės, kad sustabdytumėm tą tendenciją žengti atgal, atsitraukti. Šnyna kalba, kas pirmas kiaušinis ar uh, višta. Uh, aišku, reikia ir perkelimas viduje stiprinti, ir gražinimus didinti, ir normalizuoti visą šengeno sistemą, apginti mūsų išorės sienas būtinai turime pasiekti rezultatą, tai reiškia visos valstybės narės turi ir, ir mes turime žiūrėti į priekį. Uh, negalime veikti vien krizės režimu visą laiką. Jau turime galvoti apie tai, kaip mūsų politikos e, atitinkamas priemonės veikia, ką reikia um, tobulinti. Ir aš jau sakiau, kovo dėl Dublino um, sistemos um, atnaujinimo visapusiško paketo, dėl teisėtos migracijos ir integracijos, dėl nuolatinių perkelimo es viduje sistemų, um, dėl perkelimo į jas. Ir visą tai reikia spręsti, galvojant apie mūsų baimės, bet ir galvojant apie dinamišką ateitį, ateities kelią. Taigi reikia proveržio visose politikos rytise, negalima leisti populistams, ekstremistams, ksenofobams ir nacionalistams užimti dominuojančios padėties. Tai yra atėjo laikas, kai turime um, apginti mūsų bendrus namus Europą. Thank you very much, uh, Commissioner. Ačiū, ponė komisarė. Manau, kad dabar man tenka pareiga pakartoti tai, ką labai iškalbingai pasakė kolegos. Jie išreiškė komitete jaučiamą susirūpinimą. Mano pareiga tad yra užtikrinti, kad stengsimės kuo labiau komunikuoti ir bendradarbiauti su jumis. Komandos tam yra suformuotos ir manau, kad bendradarbiavimas galės tęstis. E, kalbėsime ne tik apie tokius dalykus kaip legalios migracijos sustiprinimas ir panašiai, bet kalbėsime apie kitų dalykų įgyvendinimą. Struktūrinis dialogas buvo daug e, geresnis ir manau, kad detalių atsakymų tikrai sulaukėme. Ačiū Jums už Jūsų atsakymus.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 every single day. Colleagues, if, ev if everyone's ready, we can proceed. Gerbėjai kolegos, jeigu esate pasiruošę, galime balsuoti, kviečiu visus susėsti. 11.45, tad kviečiu visus susėsti ir pradėkim balsuoti. Dar kartą klausiu, ar visi turime balsavimo korteles. Jeigu ne, prašom tai pasakyti dabar. Tris. Dėl trijų klausimų turime balsuoti. Pirmiausia, e, Eurojusto ir Ukrainos bendradarbiavimo susitarimas. Pranešėja šiuo klausimu yra Silvija Ivon Kaufman. Ar norėtum pranešė tarti žodį prieš žodį, regis ne? Dėkuoju, tad balsuokim iš karto. Balsuojame dėl viso dokumento. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname pranešėjam. Plojimai jau prasidėjo visose pusėse. Na, iš tikrųjų, nauji metai netaip seniai buvo žmonėms, leiskime ploti. Ponas Kirkov ploja ypač aktyviai. Dabar kitas klausimas. Tai yra rezoliucijos projektas Eurojusto ir Ispanijos bendradarbiavimo susitarimas. Pranešė yra ponė Natalija Grįžbek. Balsuosime irgi dėl viso dokumento. Balsuokite. Atsiprašau, dar nepaklausiu pranešėjos, ar norėjau tarti žodį. Atleiskite, taip, kolegė. Galėsite paskui pridurti, ką nors, jeigu norėjote. Baigėme balsuoti patvirtinta. Ar norėtų pranešėja dabar tarti žodį? Ne. Bet žmonėms regis norisi paploti. Sveikiname pranešėją. Na ir galiausiai tarp institucinių darybų rezultatas tarp tarybos ir parlamento procesinės garantijos baudžiamosiuose bylose įtariamiems ir kaltinantiems vaikams baigėsi trilogai šiuo svarbiu teisėkuros klausimu. Katrina Činičiai yra pranešėja. Tad žodis jai. Prašom. Sì, grazie, grazie Presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai, aš nekalbėsiu apie šio dokumento esmę, nes aš jau tą dariau. Šiaip ar taip, dirbti buvo tikrai labai smagu. Ačiū visiems. Ačiū šešėlinėms pranešėjams. Vyko konstruktyvus keitimasis nuomonėmis, sulaukiau šešėlinių pranešėjų paramos, o tai ir padėjo pasiekti tokio puikaus rezultato. Ypač tau ačiū, Klodai. Ačiū taip pat ir kitiems kolegoms iš Libe komiteto, kurie dalyvavo e, ir įnešė savo pastangas. Ačiū sekretoriatui. Sekretoriatas buvo mūsų sąjungininkas šio sunkaus trilogo metu. Ačiū už visą atliktą darbą techninių posėdžių metu. Ačiū taip pat ir mano sekretoriato darbuotojams. Manau, kad rezultatas, kurį čia pasiekime, yra ypatingos svarbos. Tai yra pirmas dokumentas, kur kalbama apie labiausiai pažeidžiamus visuomenės asmenys ir jų baudžiamąją atsakomybę tai yra susijęs su nepilnamečių procesinėmis teisėmis. Ačiū, kolegos. Pirmininkas dabar norėčiau pasakyti, kad trilogų vyko tikrai daug, ne vienas ir ne du, buvo nuveiktas didžiulis darbas. Ponė Grįžpek e, nuveikė didžiulį, didžiulį darbą e, Libė komitete ir kitur. Ir dabar jau galime pradėti balsuoti. Baigiame. Patvirtina. Vienam kolegai balsavus prieš, tiems susilaikiusi 48 balsavus už. Sveikiname pranešėją. Tuo baigiame balsavimą, kolegos.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 Colleagues, we have, we have point 14. Kolegos, 14 darbo tvarkės punktas. Pranešėjas Laura Ferrara. Tai yra uh, vieša prieiga prie dokumentų 2014-2015 metų. Kalbame apie skaidrumą, apie galimybę prieiti prie dokumentų, pamatyti juos, tai yra viena iš pagrindinių teisų, įrašyta pagrindinių teisų hartijoje. Ir paminėčiau 2001 metų reglamentą 1049, mm, būtent Tai eilinės ataskaitos pateikiamos pagal tai dėl, viso, dėl viešos prieigos prie dokumentų. Mūsų komitetas šiame pranešime apžvelgė situaciją 2014 ir 2015 metais. Taigi mes dabar jau antrą kartą viešai keičiamės nuomonėmis, apsvarstame pakeitimus po dėl ponios Sararos pranešimų. Dėkuoju, pane pirmininkė, noriu visų pirma padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams ir kolegoms, kurie pateikė pakeitimų ir e, prisidėjo prie šio e, labai svarbaus pranešimo. Uh, dėl skaidrumo, dėl visuomenės teisės pažinti su dokumentais tobulinimo. Tai jau, kad e, e, piliečių dalyvavimas šiame procese, skaidrumo užtikrinimas yra labai svarbus Europos Sąjungai. Kalbant apie pakeitimus, jų yra 113, iš e, jų mums pavyko iškristalizuoti keletą kompromisinių pasiūlymų su šešėliniais e, pranešėjais ir dar laukiame kitų šešėlinių pranešėjų posėdžių, kuriuose galėsime dar iš naujo pažvelgti į tą e, tekstą, bet jau yra sutarta iš principo dėl tiesioginės demokracijos, dėl uždarų posėdžių, dėl 1049 e, reglamento. 2001 metų tinkamą gyvendinimo, dėl e, TTIP ir e, dėl trilogų. Trilogai yra labai jautrus klausimas ir aišku, trilogai kai kurių kolegų nuomonė turi užtikrinti skaidrumą ir kai kurie kolegos mano, kad e, tokie posėdžiai turi būti transliuojami. Tai turėtų apimti ir tų keturių grafų dokumentus, bet e, tai galėtų turėti neigiamą e, įtaką proceso greitumui. Aš manau, kad trilogų skaidrumas yra labai svarbus aspektas. Trilogai tapo ne tik tai apmąstymų, bet ir sprendimų e, formais. Ir e, šie posėdžiai vis dėlto yra pakankamai jautrus ir aš e, nemanau, aš manau, kad vis dėlto svarbu užtikrinti skaidrumą šitų posėdžių, todėl kad jie veda į sprendimų prieimimą. Mes, e, parlamentarai ir e, šešėliniai pranešėjai ir pranešėjai, esame išrinkti piliečių ir kylos skaitomybės e, klausimas, kuomet nagrinėjome pasiūlymo projektą ir kuomet buvo balsuojama dėl jo komitetuose, tai e, taip pat išsikristalizavo kai kurie dalykai ir todėl aš manau, kad e, labai svarbu užtikrinti skaidrumą ir dėl balsavimo komitetuose rezultatų. Taip pat e, man labai gaila, bet aš e, girdėjau iš kai kurių kolegų pasisakymų, jog nereikia užtikrinti skaidrumo šitais klausimais, todėl kad vidutinis pilietis nesidomi šitais dalykais ir nesupranta jų ir neturi tinkamo išsilavinimo, kad galėtų suprasti šitos dalykus. Aš manau, kad vis dėlto turime dėti papildomų pastangų, užtikrinami skaidrumą, todėl kad tai yra mūsų pareiga. Mes turime suteikti visas galimybės piliečiams dalyvauti tame procese. Penkių žvaigždučių judėjimas pateikė e, internete e, pranešimo projektą ir buvo labai daug e, atsiliepimų, daug komentarų. Nepaisant to, kad informacija yra pateikiama viešai internete, tai nereiškia, kad tas didelis informacijos kiekis piliečių yra deramai e, apdarojamas. Aišku, čia kalba sukasi ir apie tai, jog labai didelis darbas yra pateikti visą tą medžiagą, išversti ją į vairias kalbas, tačiau tai yra būtina, todėl kad tai įtraukia pilietį į tos procesus susijusius su institucijų e, darbu. Nes e, antraip yra atotrukis tarp piliečių ir institucijų ir Europos parlamento, todėl turime uh, dėti papildomas pastangas, kad tas darbas, kurį mes čia atliekame kasdien Europos parlamente, būtų žinomas ir piliečiams ir kad piliečiai tuo būdu priartėtų ir galėtų geriau dalyvauti sprendimų prieimimo procese. Dar norėčiau padėkoti visiems kolegams, kurie dalyvavo rengiant šį pranešimą. Dėkuoju. Much, uh, Laura. Ačiū, Laura. Kaip jau sakiau, Šis klausimas tikrai labai platus, labai ilgas. Reikia nuolat jį atnaujinti, nuolatos prie jo sugrįžti. Kitas, kita kalbėtoja yra daug, daugelį šimtų darbų dalyvavusių. Sofija Intveld. Ačiū, Klodai. Noriu pasveikinti pranešėją ir padėkoti jai. Noriu pasakyti, kad labai pritariu tam, ką ji ką tik pasakė. Kelia susirūpinimą tai, kad žmonės regisi nemato sąsajų tarp to, kad e, trūksta atskaitomybės ir skaidrumo ir to, kad žmonės nebesidomi ES apskritai. Jeigu norime vėl atgauti piliečių pasitikėjimą, mes turime būti skaidresni. E, slaptumas, konfidencialumas yra diplomatų kultūros dalis. Tai yra senoji ES, o jeigu mes norim būti demokratinė politinė sąjunga, mums skaidrumo reikia daugiau. Tai nėra kažkoks žaisliukas vienos ar kitos politinės partijos rankose. Aš tikrai pritariu pranešime išdėstytoms tezėms ir E, norėčiau, kad pranešimas būtų dar labiau sustiprintas. Ieškosime ir toliau kompromisų galimybės. Norėčiau pasakyti keletą specifinių pastabų, kai dėl paties Europos parlamento mes mėgstame priimti rezoliucijas, minime kitas institucijas ir valstybės narės, bet mes patys savų rezoliucijų gyvendinimo nelabai sekame. Pavyzdžiui, daug rekomendacijų buvo numatyta rezoliucijoje, kurią aš rengiau prieš keletą metą. To, tos rekomendacijos net nebuvo pradėtos įgyvendinti. Ir ten buvo tos labai paprastos rekomendacijos, kurių gyvenimas nieko nekainuotų. Buvo tiesiog numatytos didesnės skaidrumo priemonės. Kažkas, kas negali prieiti prie dokumentų, e, būtų turėjęs galimybę kreiptis ir tos dokumentus gauti iš konkrečių e, atsakingos menų ponas Velė ir ponas Šulc man paminėjo šios klausimus, tiesiog nutilo. Aš manau, kad mes galime pakartoti vėl tos klausimus, kai dėl, dėl, kai dėl trilogų mane nuvylė dėrybų rezultatas dėl tarp institucinio sustarimo. Suprantu, kad dėl to kaltas buvo galbūt ne vien Europos parlamentas, tačiau silpnas dabar yra tarp institucinis sustarimas nauda abejotina, palikta daug vietos įvairiausiems manevrams, o aš manau, kad parlamentas turi padaryti viską, ką gali, kad trilogai būtų žymiai atviresni. Galime pradėti jau nulibę komiteto, pavyzdžiui. Jeigu parlamentas nenorėjęs tapti skaidresnis, trilogų srityje pirmiausia, susitikinusi, kad teismai prives mus elgtis skaidriau, nes E, jau yra teisinio precedento, kai kažkas paprašė galimybės gauti trilogo dokumentus ir esu tikra, kad teismas tikrai e, sutiks su to asmens prašymu. Ir mes atrodysim vėl kaip idiotai, jeigu nepakeisim savo mąstymą. E, Kviešiu ir ombudsmeną dalyvauti kai kuriuose trilogose, jis nori suprasti mechanizmą, kaip tas veikia. Man neaišku, kodėl šios institucijos pirmininkas, mūsų institucijos pirmininkas atsisako e, suteikti tokį leidimą ombudsmenui. Tai yra tikrai blogas signalas. Ombudsmenas turėtų būti mūsų sąjungininkas, o ne priešas. Tai galbūt mes galėtume suvaidinti mums tenkantį vaidmenį ir mes turėtume nevengti ombudsmeno priešingai, jį pakviesti, dalyvauti Libe komiteto darbe, dalyvauti triloguose, tuo būdu užtikrinant didesnį skaidrumą. Kai dėl kitų dviejų institucijų. Jos daug kalba apie skaidrumą ir demokratiją. Tačiau jeigu pažiūrėtumėte į jų praktiką, tai jos stengiasi to skaidrumo vengti kaip galėdamos. Jeigu pažvelgtume į tai, kaip taryba stengiasi paslėpti prieigą prie informacijos susijusių, pavyzdžiui, pabėgėlių, kad jūs pamatytumėte, kad toks elgesys yra tikra gėda, tarybai turėtų būti gėda, o mes taip pat turėtume jausti gėdą dėl to, kad mes nekritikuojam tos institucijos, kuris lepia informaciją, mes neprašom patys tos prieigos, e, tiesiog komisija ir taryba dalyvauja uždarose posėdžiuose, čia kartais Europos parlamente tai tikrai nepateisinama. Žmonėms, piliečiams rūpi, kas vyksta Europos Sąjungoje Žmonės suprantama, kodėl tampa vis labiau ciniškai nusiteikę ES atžvilgių. Jie nori didesnio skaidrumo, už, tą, už tai turėtume kovoti, o ne tik užsidaryti tarp keturių sienų. Ačiū. Ačiū. That, and... Žerarai, ar norėtumėt pasisakyti pabaigoj diskusijos? Regisi, ne? La, žvelgiu į Laurą. Ar ji norėtų ką nors pridurti? Regis, jūs tikrai atšviežinot įvairiausią informaciją susijusią su įvairiomis agentūromis, su trilogais. E, jūs kalbėjote apie tai, kad neva kai kas gali manyti, kad žmonės nesupras tik tos informacijos, bet žmonės nori suprasti, dažnai supranta. Tiesiog tai yra vėl mums grįžtantis klausimas. Kalbame apie barjerus, kurie dar tebe išlieka Tai yra dalis mūsų darbo lydė komitete. Mes jį tęsime. Ar norėtumėte apibendrinti, Laura? Um, so now... Ne, dėkoju. Tad pereinam prie. Pone Regis Koratsa Bild norėjo pasisakyti. Um, bet regisi kažkas neaišku buvo dėl pasisakymo laiko. Ir ponios Kratsos Bild nebėra salėje. Penkioliktasis klausimas dabar. Biudžeto vykdymo patvirtinimas. Pone Makovei, ar galėčiau Jums pirmiausia suteikti žodį? Gal penkioliktų klausimų galėtumėt pasisakyti ir dėl atskirų to klausimų punktų taip pat. Prašom. This is, this is the consideration of draft opinions. Um, Please go ahead. Tai prašom. Visar uh, opinijas. Ačiū pirmininkė, tai nuomonės. Dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo agentūroms susijusiams su saugumu, teisingumu ir, ir laisvėmis audito rūmų ataskaitoje, galvojant apie visas agentūras, kurios dirba laisvės saugumo teisingumo srityje, yra labai mažai informacijos, kuri leistų įvertinti tų e, visų agentūrų kontrolę, finansų valdymą ir, bent, ir, ir e, visą darbą. Tai stebina, bet paprastai uh, auditorumų informacija dėl tokių agentūrų yra tikrai ribota. Gaila, kad auditorumai ir, ir šį kartą nepateikė savo nuomonės dėl konflik, interesų konflikto tose agentūrose. Tai 2012 jau buvo nuspręsta. Ir dabar aptarsiu kai kurias temas, e, kurias miniu savo nuomonėje, aš paminėsiu kai kurias agentūras, pavyzdžius dėl jų, visų pirma, dėl tema, tai yra o, interesų konfliktas ir taip vadinamosios besisukančios durys, kuomet e, asmenys pereina iš agentūros į sektorių ir atgal. Aš raginu mm, tas agentūras, kurios dar savo interneto svetainėse nėra paskelbusios politikos ir praktinių gairių, kaip užkirsti kelią, identifikuoti, e, kaip pritaikyti sankcijas ir taip toliau dėl interesų konflikto, padaryti tai kaip galima greičiau, nedelsant. Noriu priminti šioms agentūroms, taip pat ir kitoms institucijoms, kad yra komisijos gairės dėl to, kaip reikia renkti šios ryties politikos priemonės ir kaip jas įgyveninti. Uh, Tos gairės buvo komisijos patvirtintos 2013 metų gruodį, taigi prieš daugiau kaip dvies metus. Taip pat aš prašiau tų institucijų pateikti informaciją ir apie um, e, interesų konflikto atvejus buvusius į, pavyzdžiui, LISA agentūrą, e S. LISA agentūrą. Uh, E, tarkim, ar Frontexas, ar Eurojustas, tas pats, jokios informacijos. Europolas turi tam tikrų nuostų savo naujame Elgesio kodekse, tačiau valyba pateikė savo pareiškimą dėl to, kad nėra interesų konflikto, o, nėra, o ne deklaracija, kad deklaracija, kurioje būtų paskeltas interesų konfliktas. Yra skirtumas, ar e, tu deklaruoji savo interesus ir kažkas nusprendžia, ar yra ar nėra kažkoks tai interesų konfliktas tavo atveju. Mm, ir yra skirtumas palyginti su tuo, kaip, pažiūrėjau, kaž... pats pasakai, kad ne, aš jokių interesų konfliktų neturiu. E, taigi, mm, galvojant apie visus e, valdybos narius, personalą, ekspertus, dėl visų yra konfliktų interesų, turi būti pateiktos interesų e, konflikto deklaracijos, bet visos agentūros paskelbė, kad pareiškė, kad interesų interesų konflikto atveju nėra. Taigi, nors politikos nėra patvirtintos, jie teigia, kad interesų konflikto atveju nėra. Aš vis tik tai noriu pasakyti, kad e, gali būti taip, kad interesų konfliktų nėra e, dėl to, kad e, taisyklės galbūt egzistuoja tik tai popieriuje, bet jos nėra įgyvendinamos, jas nėra atsižvelgiama. Uh, O iš viso, jeigu tos taisyklės net neegzistuoja, tai kas, niekas netikrina šitos situacijos, e, tiesiog yra pamirštama tas rytis. Kai kuriuose valstybėse narėse mm, taisyklės, kurios e, ar įstatymai, kurie e, reguliuoja interesų konflikto atvejus, mm, galvojant apie valstybės pareigūnus, dirbančius nacionalinėje e, regioninėje vietos valdžioje, yra įstatymai nepakankamai išsamus, nepakankami, kad būtų galima ištikrinti skaidrumą, būtų galima užkirsti kelią e, lėšų netinkamam panaudojimui ar žmogiškų išteklių politikos netinkamam pritaikymui. Uh, Ir dar vienas rytis, kuris, kuri mano manimo yra labai svarbi, tai yra aiškios taisyklės dėl informatorių apsaugos Ir čia mm, kalbėčiau apie visas ES institucijas ir agentūras, kurios nesugebėjo patvirtinti privalomų taisyklių, kad būtų galima apginti um, informatorius, kurie informuoja apie neigiamus e, atvejus, nors tai yra privaloma pagal es reglamentų 13 e, straipsnį ir 2015 metų parlamento rekomendacijas. Tai aš labai raginu visas institucijas ir agentūras patvirtinti tokias politikas ir laikytis ES personalo, ES darbuotojų e, taisyklių reglamento. Taip pat dar vienas dalykas, man yra nepriimtina, kad pagrindinių teisių agentūra buvo ES personalo teismo nu, pripažinta kalta dėl to, kad buvo um, atvejai dėl diskriminacijos, buvo bylos iškeltos. Čia reikia kalbėti apie agentūrą, kuri buvo sukurta konkrečiai žmogaus teisų sričiai ir kiekvienais metais yra skundų dėl diskriminacijos ir dėl priekabavimo ir tie skundai yra pateikiami būtent iš šios pagrindinių teisų agentūros. Toliau, dėl perkelimo lėšų, dėl mm, projekto, projektų lėšų valdymų, atitinkamų darbuotojų, pažiūrėjau, CEPOL, 5 e, procentai lėšų perkelti 2014 metus nes 22 procentai nediferencijuoti e, asignavimai įsipareigojimams perkelti 2014 metais, EULISA 26 procentai įsipareigojimų mokėjimams perkelti 2014 metais, toliau Europolas 22 procentai lėšų buvo perkelti. Dar viena tema yra viešieji pirkimai ir aš kreipiuosi visas institucijas ir agentūras, kad būtų paskelbtos visos viešųjų pirkimų taisyklės ir kad jų interneto svetainėse būtų visas sąrašas sutarčių paskelbtas. Mes vis dar neturime tokių sąrašų iš tų agentūrų, taigi mes nežinome, kur e, mokesčių mokėtojai nežino, kaip jų pinigai yra panaudoti ir kam yra skirti kokiems kontraktams. Na ir galiausiai kreipiasi į komisiją, kad būtina užtikrinti, jog įdėti pinigai duotų naudą, kad būtų pasimokta iš projektų patirties, kur mes matėme kažkokių valdymo trūkumų, kur buvo kažkokių išlaidų panaudojimo pavėlavimų. Taip pat galvojant apie antrą šiandieną informacijos sistemą, SIS2, kuri įgyveninta šešeriais metais pavėlavusi ir be to jį kainavo aštuonis kart daugiau nei buvo pirminis biudžetas numatytas. Tai gal ties to sustosiu ir lauksiu dabar jūsų komentarų ar klausimų. Thank you, Mrs. McAvey. Um... Ačiū, kolegė Makovei. Tiesiog tai reiškia, kad mūsų komitetas turės dar daugiau darbo. Kai išklausime visų, ačiū už pristatymą temas. Norėčiau sužinoti, ar kas nors nori kalbėti, šešiniai pranešėjai ar kiti kolegos. Jūs esate šešėlis pranešėjas, ar ne apie, apie frakcijos vardu, prašau. Žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, leiskite padėkoti poniai Makovėjai, mūsų kolegijai, už didžiulio darbo atlikimą, už savo nuomonės išsakymą. Audito rūmų nuomonė visos agentūros patenkinamas sąskaitas yra pateikusios, tačiau nepaisant to, 2013 metais EUSA nepateikė patikimų duomenų dėl ir nepatikė esminės informacijos agentūros. Ir čia, sako kalbėtojas, Turiu jūs paraginti e, padaryti viską, kad situacija būtų ištaisyta. Agentūros pagerino savo procedūras, ėmėsi korekcinių veiksmų. E, tačiau, kaip pasakyta e, teismo komentaruose 2014 metais, tebe lieka dar daug kas pagerinti visoms agentūroms, e, norint įtvirtinti E, saugumą, teisingumą ir laisvę Europos Sąjungoje. Svarbiausi principai yra labai svarbus, pritariu e, pranešėjos nuomoniai, tačiau tokios atvirumo politikos nebūtinai ne, laikosi visos agentūros. Europos komisija pateikė gairias 2013 metais ir jas paskelbė. Buvo parengtos taip pat ir Europos parlamento rekomendacijos agentūroms. Manau, kad tos agentūros, kurios to žingsnio nežengia, turi imtis e, veiksmų, tas politikas tokias turėti ir kuo greičiau jas įgyvendinti. Na ir gaila, kad Europos audito rūmai nepateikė savo metinės ataskaitos dėl duomenų priežiūros institucijos. Pirmininkas, ačiū kolegai Korano. Žerarai, ar norėtumėt pridurti kažką? Merci, prezident. Euh, j'ai... Dėkuoju, pirmininkė. Man truputį sunku dalyvauti šioje diskusijoje, todėl kad aš pavaduoju frakcijos kolegą, kuris e, užsima šituo klausimu ir negali dabar dalyvauti tame posėdėje, panas Žerar Grizek. Aš nežinau, e, ar tai yra nuomonė, ar tai yra kaltinimas nes e, po pranešėjo pasisakymo man atrodo, kad čia panašiau yra į kaltinimą, priminant įvykius, kurie buvo prieš šešis metus dėl SIS-2 sistemas. Tad e, aš manau, kad mes frakcijoje išnagrinėsime e, pakeitimus ir paskui pateiksime savo poziciją. Tačiau mes e, neturime e, vien tik tai kaltinti, turime čia taip pat kalbėti ir apie teigiamus dalykus. Ir e, man atrodo, kad svarbiausias dalykas vykdymo patvirtinimo yra patikrinimas, ar lėšos tinkamai yra panaudojamas ir ar jos panaudojamas pagal taisyklės. Tad jau antrus metus yra konstatuojama, jog uh, taip yra ir nuomonė yra teigiama šito požiūriu. Antras dalykas e, - klaidų procentas. Tai klaidų yra mažiau negu kitose. E, negu kitur. Ir e, tuo požiūriu manau, kad turime taip pat objektyviai žiūrėti į padėtį, o ne vien tik tai remtis e, politiniais aspektais. Tai turint omenyje šitas dvi pastabas, ši, mes išnagrinėsime labai atidžiai šią nuomonę, o paskui kolega, kuris konkrečiai užima to klausimu, pateiks mūsų poziciją. Dėkuoju už dėmesį. Thank you, Gerard. Um, so... Ačiū, Žerarai. Dar kartą klausiu, ar kiti kolegos norėtų kalbėti? Jeigu ne, tai tuomet žodis ponė Makovėje apibendrinti. Monika, dar tik norėčiau pridurti, sako pirmininkas, kad pakeitimus galima teikti iki sausio 25 ir vasario mėnesį bus balsuojama komitete. Prašom apibendrinti ir pateikti išvadas. Pone Makovėjai, ačiū. Ačiū, kad priminėte, iki kada pakeitimus galima teikti. Noriu tarti keletą žodžių e, dėl šių agentūrų. Tos agentūros e, ilgą laiką girdėjo, kad joms netenka rūpintis dėl to, kad e, bus patvirtintas biudžeto įvykdymas. Paprastai taip ir buvo. Ir staiga dabar paaiškėjo, kad yra rimtų problemų. Jos niek, taip ir niekada nebuvo tikrinamos, kaip jos leidžia pinigus, kaip vyksta viešieji pirkimai, kaip įdarbina žmonės. Nebuvo kalbama apie viešųjų interesų konflikt, konfliktus, norėčiau priminti jums ir parlamentui audito rūmų specialų į pranešimą 2012 parengtą apie interesų konfliktą tarp, dėl kai kurių agentūrų santykių su pramonės įmonėmis. Kartais tos agentūros būdavo linkusios kai kurių įmonių produktus patvirtinti lengviau. E, tad štai, tok, toks dalykas be abejo yra problema. Man tai yra labai rimti, rimta tema. Turėtume į tai žvelgti e, labai dėmesingai. Norėčiau pasakyti, kad mes kalbėjome apie biudžeto vykdymo patvirtinimą ir problemos buvo pastebėtos prieš 2-3 metus. Kiekviena ES institucija, kuri norės gauti e, biudžeto vykdymo patvirtinimą, turės tinkamai tuos, apsaugoti tuos žmonės, kurie skelbia apie egzistuojančius pavojus, turės būti institucijos skaidrios ir uh, veikti pagal nustatytas taisyklės. Daroma viskas, kad tos institucijos veiktų pagal nustatytą tvarką. Pirmininkas, ačiū už tas išvadas. O dabar, kolegos, baigiame nagrinėti šį klausimą. Jau sakiau, kiek kada galima teikti pakeitimus. Mūsų posėdis baigėsi, tik noriu priminti, kad Jan 2Q2 salėje susitinkame antrą valandą antrai posėdžio daliai. Tai štai, šią popietę pasimatom kitoje salėje popietę turėsime svarstyti daug svarbių klausimų, tad kviečiu visus dalyvauti. O kol kas ačiū ir iki pasimatymų po pietų.